Yes. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, galime tęsti mūsų posėdį. Man labai malonu pasveikinti daktarą Ali Abdel Al. Ir jis yra e, Egipto e, atstovų rūmų atstovas, su juo yra e, svarbus e, pareigūnai, užsienio reikalų ministras Tarik Van ir e, taip pat kolega. Na, jūsų apsilankimas, daktarė, mūsų parlamente yra nepaprastai svarbus ir pačiu laiku. Mes remiame jūsų šalies stabilumą, uh, vyriausybę ir institucijas. Mes žinome, kad nauji, yra naujai paskirtas ministras nu, Mustafa Vangulė, ministras pirmininkas, pranešė apie savo ministrų kabinetą, kuriame yra aštuonios moteris pirmą kartą. Jis buvo prisaigdintas 14 e, dieną, taigi jūs galėsite mums papasakoti paskutiniosius įvykius jūsų šalyje. Kalbant apie saugumo situaciją, e, birželio 21 dieną paskelbė, kad kariuomenės dalis jų gynėjai pasitraukė iš Sinajaus. Mes norėtume išgirsti jūsų išvalgas apie būsimą saugumo situaciją Egipte ir regione, ypač Libijoje ir Gazos ruošė. Daktaras Abdel Al taip pat dalyvavo parlamento asamblėjoje, jis buvo vadovas Viduržėmė jūros asamblėjoje ir jūs e, susitiksite su pirmininku, parlamento pirmininku Tajani, taigi mes norėtume žinoti, kokios yra jūsų išvalgos. Ir šiame kontekste mes džiaugiamės, kad e, stiprėja ES ir Egipto bendradarbiavimas. Mes pradėjome aktyvesnį darbą 17 metais, o tikslas yra laikytis bendrų vertybių, skatinti žmogus teisės, kovoti su migracija <clears throat> ir saugumas yra vieni iš pagrindinių mūsų bendradarbiavimo aspektai. Mes norim pabrėžti, kad žmogus teisų situacija ir mm, silpnėjanti e, piliečių visuomenė Egipte išlieka susirūpin, keliam susirūpinimą ir mes Norime, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų, kurios yra matytos Egipto konstitucijoje. Taigi, negaišdamas, e, sveiki atvykę į užsienio reikalų komitetą, žodis jums. Eh, merci, monsieur eh, McAllister, président de commission. Dėkoju, pirmininkė, Europos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkė. Galite kalbėti kokią norite kalbą. Na, buvo nedidelė e, problema, kaip, koks bus vertimas anglų, prancūzų ar arabų kalba. Taigi, svarbiausia, kad kalbėtume tokią kalbą, kurią supranta visi. Taigi aš pabandysiu kalbėti prancūziškai ir bus mm, vertimas iš prancūzų kalbos į kitas Europos kalbas. E, visų pirma, dėkoju ponui Makalister užsienio reikalų komiteto Europos parlamente pirmininkui. Dėkoju už šį kvietimą kurį aš labai e, vertinu. Tai yra pirmas kartas, kai e, Egipto parlamento atstovas lankosi Europos parlamente ir tai yra pirmas kartas nuo 2004 metų. Padėtis Egipte dabar nuo e, birželį, 13 metų birželį 30 dienos visiškai pasikeitė. Buvo patvirtinta nauja konstitucija ir turime naują prezidentą taip pat. Yra naujas parlamentas. Mūsų parlamentas Egipte susideda iš 548 e, deputatų net ten salėje problemų nėra, tiesiog ir pasisako, kas nori užduoti klausimus. Taigi e, bus galima užduoti klausimus. Aš manau, kad e, aš pagalvoju, kad čia kažkas prieštarauja man. Yra 82 moteris ir taip pat yra 39 koptai ir atstovaujamas 20 politinių partijų. Dauguma Egipto parlamente yra sudaro sąjunga tarp įvairių politinių frakcijų ir yra nepriklausomų kandidatų. Mes daug dirbame teisės rytyje Egipte tam, kad tiesiog apžvelgtume ekonominę ir socialinę situaciją. Yra priimta apie 400 naujų įstatymų per, e, per šitos e, kelis metus. Tarp jų yra labai svarbus įstatymas apie lygybės tarp egiptiečių sustiprinimo įstatymas, ypač e, lygybės tarp musulmonų ir koptų Šis įstatymas yra kalba ir apie bažnyčios priklausom suvaržymus. Aišku, yra sunku, kyla sunkumų e, statant koptų bažnyčią, bet prieimu šį statymą bažnyčios ir, e, ir mečetės yra statomos pagal vieną taisyklę. Tai yra bažnyčiai, kaip ir bažnyčios statybai, kaip ir mečetės statybai, taikomi tie patys apribojimai, tos pačios taisyklės. Taigi šis įstatymas sustiprina lygybę tarp egiptiečių. Antrasis įstatymas yra e, susijęs su socialiniu saugumu. Egipte dauguma žmonių neturi pajamų, kad galėtų paprastai taip nueiti į, patekti į ligoninę arba naudotis kitomis socialinėmis paslaugomis. Tačiau prieimus šį įstatymą, kiekvienas egiptietis, kaip ir Europoje, moka e, įmokas tam, kad galėtų naudotis e, socialinės apsaugos e, stogomis. Taip pat e, ir turime naują įstatymą apie investicijas Egipte. Pagal šį įstatymą investavimas tampa laisvas, laisvas investicijos. Tai yra investuotojas perveda pinigus projektui Egipte ir gali įsikurti ir dirbti Egipte laisvai. Šis statymas atsižvelgia ir tarptautinius reikalavimus saugoti ir ginti užsienio investicijas. Kai dėl nacionalizavimo tokio nėra, nėra konfiskavimų. Taigi yra garantijos investuotojams, užsienio investuotojams Egipte. Dabar tokios garantijos jau yra. Dar vienas įstatymas yra susijęs su spaudos laisvė. Ir remiant šio įstatymu, griežtai draudžiama įkalinti žurnalistus už jų nuomonę ir išreikštą nuomonę. Ar yra pasisakymai e, spaudoje ar televizijoje, nesvarbu, kokioje žiniasklaidos priemonėje. Tokie yra įstatymai, svarbiausia esminiai įstatymai Egipte. Kiti įstatymai, kaip e, ką tik sakiau, apima visas sritis - ekonominės, socialinės ir politinės sritis. Dabar padėtis Egipte, jūs ją puikiai žinot, kokia yra. Tikrai yra daug iššūkių. Pirmasis iššūkis yra susijęs su terorizmo reiškiniu. Antrasis iššūkis tai yra problemos susijusios su nelegalia imigracija. O trečioji problema yra susijusi su ekonominė padėtimi. Kai dėl terorizmo, šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su nelegalia migracija. Egipte terorizmas prasidėjo kaip e, sako kolegos e, parlamente ir pirmininkas gynybos reikalų komiteto e, pirmininkas ir kiti kolegos, kur, su kuriais aš kalbėjau ir susitikau, taip pat ir Europos parlamente. Aš jam sakiau, kad terorizmas Egipte prasidėjo 81 metais, 1981. Tuo metu, kai buvo pasikesinta į prezidentą Sadatą ir jį, pasi, jį, jį pasikesino kabutėse musulmonų teroristas, fanatikas. Ir nuo to laiko terorizmo veiksmai prasidėjo pamažu, žingsnis po žingsnio ir tai tapo reiškiniu kuris jau yra nebe regioninis, tačiau tarptautinis. Todėl kai dėl sienų, sienų apsaugos ir apsaugos nuo terorizmo reikia tarptautinės valios. Visos valstybės turi bendradarbiauti kartu, ieškoti sprendimo, kad būtų sustabdytas e, terorizmo reiškinys, bendradarbiavimas ir pinigų pervedimų srityje. Pinigai, pinigų pervedimai turi būti kontroliuojami. Ir ypač tai yra susiję su piliečių E, visuomenę. Tai yra gerai. Pinigai piliečių visuomeniai yra labai svarbus, tačiau reikia būti atsargiems. Tai yra, reikia taikyti skaidrumo principą. Kiekvienas asmo, kiekviena piliečių visuomenė turi deklaruoti, iš kur ateina pinigai. Arba kas pervedė pinigus, kadangi kyla problemų. Sakykime, Egipte yra piliečių organizacijos, kurios e, renka pinigus gatvėje, o pretekstas yra e, statyti mečetę, e, statyti mokyklą ar ligoninę, bet iš tikrųjų Tai taip nėra. Iš tikrųjų, tai yra priemonė, tai yra priemonė prie priedangos priemonė panaudoti pin, tuos pinigus kitiems tik, tikslams. Tai yra finansuoti organizacijas, terorizmą arba Egipte arba už jo ribų. Vadinasi, reikia kad valstybės tarptautinių lygmenių susijungtų ir kontroliuotų terorizmo reiškinį ir ypač kontroliuotų pinigų e, cirkuliavimą. Taip pat reikia, kad visos valstybės bendradarbiautų ir keistųsi žvalgybinė informacija. Iki dabar yra valstybių, kurios nenori teikti informaciją apie terorizmo atsiradimą, teroristų atsiradimą arba konkrečiai apie asmenis, kurie yra laikomi teroristais e, jų kilnės šalyse. Yra e, teigiama, kad, ar, kad, kad taip, taip yra kalbama šalyse ir Europoje, ir Amerikoje, ir kartais ir, ir artimuosiuose rytuose. Visos valstybės privalo bendradarbiauti taip pat ir, ir spaudos srityje, nes yra televizijos kanalai, yra e, laikraščiai, leidiniai, kurie atvirai skatina terorizmą, kursto terorizmą. Yra televizijos kanalai, kurie skleidžia ir platina to, to, tokią informaciją Europai. Tai jie kursto terorizmą Europoje. Egiptas prisima didžiulę atsakomybę šitoj srityje. žmonės e, paprašė mm, kalbėti trumpiau, bet aš esu pasipareigotas kalbėti apie tai, nes terorizmas ir nelegali migracija yra labai svarbios. Tokia, tokios yra mm, mm, problemos. Ir pirmoji problema tai yra terorizmas, o antroji problema yra nelegali migracija. Egiptas e, deda didžiulės pastangas siekdamas kontroliuoti nelegalią migraciją. Ir e, nuo 7 metų e, rugsėjo mėnesio 8 dienos ne, buvo ne vieno laivelio, ne vieno migranto, kuris išvyko iš Egipto teritorijos į Europą. Ir nėra egiptiečių, kurie dalyvauja šitoj, šitoj veikloj, bet užsieniečiai perkelia emigrantų, migrantus iš Afrikos ar iš Egipto ar iš Libijos, jie perveža juos į Europą, Egiptas kontroliuoja, deda didžiulės pastangas kontroliuodamas šį reiškinį. Egipto stabilumas yra Europos stabilumo dalis. Jeigu garantuosime Egipto stabilumą, tai tiesiogiai garantuosime ir stabilumą Europoje. Taigi, prašau draugų Europoje ir ypač Europos parlamente mums padėti išvystyti vystyti egiptiečių visuomenę, Egipto visuomenę, e, stiprinti taiką Egipte ir taip pat regione, vidurio rytų regione. Tai tas regionas, kur yra daug konfliktų, daug problemų, konfliktai Libijoje, Sirijoje, Jemene, Irake, Sudane, Somalija ir taip toliau ir taip toliau. Ir dėl šių konfliktų Egipte yra beveik 10 milijonų imigrantų. 10 milijonų, kurie gyvena Egipte. Tarp jų yra 70 e, tūkstančių sirų. Padėtis Egipte e, gerėja ir aš kiekvieną dieną e, žinau, kokie, man pranešama apie padėtį Egipte, kokia yra padėtis Egipte. Ir Egiptas e, nori pasinaudoti šią progą ir diskutuoti su jumis, e, kalbėti su jumis ir pasiekti tos bendrus sąlyčio taškus, kadangi yra daug sričių, kur galima bendradarbiauti kartu Ir mes tikrai turim tos geros valios. Ir pas mus ir kitose e, šalyse. Pavyzdžiui, dujų klausimas. Egiptas jau daug metų yra mm, centras, gavybos centras ir galime pasinaudoti šitą pažangą ir e, daryti pažangą ir aš tai visuomet tikiuosi, kad kolegos iš Europos mums padės ir žinau, kad yra ir Egipte žmonių, kurie kovoja už piliečių visuomenę, už spaudos laisvę. Reikia apie tai kalbėti, reikia diskutuoti, stiprinti, stiprinti bendrus tikslus ir kartu aptariant rasti sprendimą ir kitoms problemams. Aš esu labai atviras, esu pasirengęs jūs išklausyti ir diskutuoti su jumis ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir išgirsti, kokie yra jūsų rūpeščiai e, apie padėtį Egipte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju jums. Thank you very much, Mr. Speaker, for your introduction. Labai ačiū Jums e, už pradinės pastabas. Kolegos, aš e, turiu aštuonių kolegų prašymus pasisakyti. Ir e, dabar ponas, ponė e, Lochpiller bus devinta. Aš visoms noriu suteikti, visiems noriu suteikti žodį ir apsiribokite vienos minutės kalbą. Uh, ir galbūt galėsime dešimčia minučių pavėlinti susitikimą su e, Kataro premjeru. Ponas Prėda. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju atstovų rūmų pirmininkui. Mes e, turim puikią galimybę keistis nuomonėmis su jumis ir džiaugiuosi, kadangi yra daug bendrų rūpeščių - migracija, terorizmas e, ir tiesiog sudėtinga situacija. Mūsų E, frakcijoje kalbama, kad Egiptas yra svarbus ES partneris ir jo stabilumas mums yra prioritetas. Mes remiame e, jūsų pastangas pereiti į demokratinę visuomenę ir tos pastangos gerina padė, žmogus padėti, padėti šitoj srityje. Aš e, iš klausiau, aš girdėjau ponus Sisi prezidento pasisakymą ir jis kalbėjo apie toleranciją, apie tai, ką reikia tobulinti, tai toks kontekstas. Bet ką jūs manote, jeigu e, parlamento žmogaus teisų komitetas apsilankytų pas jūs ir aptartų akis į akį situaciją žmogaus teisų srityje jūsų šalyje? Speaker, usually... uh, pone Aš pirmiausia, mes suteikėme žodį, e, galimybę visiems užduoti klausimą, paskui jūs visus klausimus galėsite atsakyti kartu. I will take right. the floor for the Greens. If sorry, then we fell. Okay. You're on the wrong list, sorry. Okay. Atsiprašau, netame sąraše esate. Pone K. Thank you, Chair. Um... Dėkuoju. Gerbiamas e, parlamento pirmininkė, jūs uh, kalbėjote apie artimuosius rytus ir daugelį kitų klausimų ir paminėjote gazą. Ką Egiptas galėtų padaryti, e, kad įspręstų artimųjų rytų e, krizę? Ir jūs minėjote apie daug, daugelį e, šalių, tačiau neužsiminėte apie Izraelio ir gazos ruožo situaciją. Ką galėtumėte padaryti, kad ten paskatintumėte taiką? Antra, jūs minėjote tiek daug teisės aktų, kuriuos pateikėte, tačiau neseniai aš E, mačiau daugybės, daugybę protestų e, žmonių, kurie buvo suimti ir e, galiausiai yra klausimas taip pat dėl italo jauno žmogaus, kuris Egipte buvo nužudytas, Žulio Ležanį. Koks yra rezultatas? Ačiū. Colleagues, I have closed the speakers list. No more requests. E, kolegos, aš daugiau neprimsiu prašymų pasakyti. Ponas Bašir, dėkoju, e, noriu pasveikinti e, pirmininką ir aš norėčiau užduoti klausimą dėl turizmo policijos, nes e, saugumas yra labai svarbus turistams, kurie važiuoja į jūsų šalį. Ar e, jūs manote, kad turistai e, turi tokį tašką, kur gali pasi, pasiskūsti, jeigu iškiltų klausimas. Taip pat jūs minėjote, kad jūsų teisės aktų Mm, kad, kad e, e, laisvė, e, spaudos laisvė yra labai svarbus. Ir manome, kad spaudos laisvė Europoje yra tikrai esminės svarbos. Ir kaip jūs galite išspręsti ginčą su Kataru? Labai ačiū. Aš turiu būti griežtas. Ponas Aušnevičius, prašom. Uh, Pone e, parlamento E, pirmininkė. E, Alde, e, liberalai ir demokratai, sveikina Jūs parlamente ir labai norime išreikšti susirūpinimą dėl pilietinės visuomenės sumažėjimo Egipte. Ypač situacija eskalavosi per pastarąjį mėnesį ir mes labai susirūpinę dėl atskirų atvejų, tai yra blogerių ir nepriklausomų žmogaus teisės aktyvistų situacijos, pavyzdžiui, Amalfati, kuri paskelbė e, video, kuri, kurio buvo pasmerktas e, lytinis priekabiavimas, ji vėliau buvo suimta. E, vertiname tai, kad Mosen Hassan buvo paleistas liktinio už, už užstatą. Ar jūs galėtumėte E, atšaukti tas drakoniškas, tą drakonišką e, pilietinių e, asociacijų teisės aktą ir protestų teisės aktą. Pona Solė, norėčiau atkreipti dėmesį ir pono Hasan ir į, į, pon, e, į e, ponę Hasan, e, kuri yra moterų teisų aktyvistė ir vakar ji buvo teisiama ir persekiojama baudžiamąją tvarką. Kitaip nei vyrų žmogaus teisų gynėjai, ji yra kaltinama būdžiamąją E, tvarka ir aš norėčiau paklausti, pagal kokiu įstatymu, e, kokiu įstatymu remiantis jūs kaltinate moteris e, kurios gina žmo, moterų teisės. Dėkoju, ponas Borgesijo. Ačiū pirmininkė. Sveiki parlamento pirmininkė, labai norėčiau Jums padėkoti už išsakytas mintis dėl dviejų pagrindinių klausimų susijusių su saugumu Europoje. Tai yra dėl terorizmo ir emigracijos. Džiugu girdėti, kad Afrikos lyderis taip aiškiai ir protingai šneka. Mes palaikytume šitą politiką, nes mes visi esame tuo suinteresuoti ir norėčiau pabrėžti maršalo plano svarbą. Pirmininkas Tajani jį taip pat paskelbė, tačiau įgyvendinimas yra užvilkintas jūsų šaliai turėtų padėti Europa ir aš manau, kad būtų gerai vystyti turizmą kaip tiltą. Ir būtų gerai Taip pat e, vystyti investicijas. Turite sulaukti paramos iš mūsų vyriausybės. Dėkui apie jūsų informaciją apie piliečių visuomenę, apie ekonominės ir socialinės teisės aš asmeniškai suprantu, kadangi aš esu geopolitologas, ypač man svarbu Egipto saugumas, saugumo situacija kuris e, susiduria su teroristų išpoliais ir turi imtis priemonių. Aš norėčiau Jums užduoti klausimą, kokia Jūsų nuomonė, kokios yra Jūsų analizės apie idėją, kad e, kad būtų viduržėme jūroje E, galimybė ten kreiptis e, asmenims, kurie nori prieklapščio ir pas mus Europoje yra didžiulė e, banga migrantų ir mes norėtume, kad jūs, kad Egiptas kolegas galėtų mums padėti ir klausimas, ar jūs galėtumėte prisidėti prie tokių centrų sukūrimo. Epididėjos. Dėkuoju, ponas Epididėjos. Ačiū pirmininkė. Parlamento pirmininkas taip pat norėčiau jūs, norėtų jūs mm, Pone, parlamento pirmininkė, aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti atvykusius čia. Ir mano klausimas yra susijęs su Egipto ir Turkijos santykiais. Ir mano kitas klausimas yra, ar Egiptas nenorėtų įsteigti dvišalės prekybos zonos su artimaisiais rytais, tar, kurie apimtų ir e, Viduržėmio jūros regioną. Pone Alioradį. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, sveiki tiki, gerbiami kolegos, dėkui, kad kalbėjote prancūziškai. Egiptas yra didelis šalis ir ji yra reikalinga, ji yra būtina zonos saugumui. Norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, kokia yra ta vieta, ta vaidmuo, kur Egiptas ir Egipto parlamentas nori ir gali vaidinti, e, sprendžiant įvairias vietos krizės, kurias jūs minėjote, tarp jų ir e, Persų įlanko šalių krizę. Antras dalykas kai dėl kovos su terorizmu, taip, jūs kalbėjote apie tam tikrus veiksmus ir reikia, kai, poreikia keiptis, kreip, keistis informaciją, žvalgybinę informaciją, Egipto požiūris čia yra aiškus ir mm, Europoje yra daug daroma, kad būtų deradikalizuojami labiausiai ekstremistiniai e, elementai. Ar jūs irgi turite tokios patirties? Ir toliau, e, kalbant apie pusiausvyrą. E, šalies saugumas ir bendruomenės. Ar vyriausybė supranta, e, koks yra koptų vaidmo e, bendruomenėje, kokia yra koptų padėtis? Dėkuoju ir galiausiai Miller. Ir aš e, turiu klausimą dėl Giulio Regeni. Uh, Egipto parlamentarų vizitai nuo 2016 metų e, rodo, kad parlamentas aktyviai stengiasi įsiaiškinti teisingumą jo atžvilgiu ir tiesą. Ką dar galėtumėte padaryti iki e, jūsų kadencijos pabaigos? Taip pat mes kalbėjome apie keli žmogaus teis, e, teisų klausimus. Mums būtų labai naudinga, jeigu jis būtų pakviestas atvykti iš žmogaus teisų komite, į žmogaus teisų komitetą iš Egipto. Ir, ir um, taip pat atvykti į žmogaus teisų komitetą pačiame kaire. Taip pat Džiulija Regaini mama dalyvauja bado streike Ir dabar e, jie yra kaltinami ne tik e, dėl, žmogaus, e, ne tik dėl to, kad jie yra žmogaus teisų pažeidėjai, gynėjai, bet jie taip pat yra kaltinami kaip teroristai. Taigi dabar 11 kalbėtojų buvo ir jūs turite 11 minučių atsakyti, nes mes lauksime Kataro užsienio reikalų ministro. Prašome, pirmininkė. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man e, užduota daug klausimų ir mm, nežinau, čia tikrai daug, daug, daug klausimų, daug, daug pasisakymų ir du klausimai yra labai, e, labai svarbus ir kiti klausimai, aišku, yra labai svarbus. Aš mėginsiu apibendrinti visus klausimus, e, kurie yra mm, susiję. Pirmiausia, kai dėl mm, žmogaus teisų, kokia yra padėtis Egipte. Taip pat kiti klausimai buvo e, susiję su žmogaus teisų padėtimi apskritai Egipte. ir e, taip pat buvo užduoti klausimai apie Viduržėmė jūros regiono saugumą, saugumą apskritai Egipte, e, spaudos laisvę, žmogaus teisų gynėjų problemos Egipte. problema arba tiksliau krizė e, artimuosiuose rytuose, ypač gazoje. Ir e, kiti klausimai e, susiję su turizmu Egipte. Ir dar klausimas apie Europos e, šalių pagalba Egiptui. O kai dėl šio klausimo aš dėkoju kolegai iš Italijos, kuris siūlė na, maršalo planą Egiptui. Aš pasitikiu jumis. kad bus toksai maršalo planas parengtas Egiptui. Pirmiausia, pradėsiu nuo pirmo klausimo. Žmogaus teisų komiteto um, vizitas į Egiptą. Sakau atvirai, kaip Egipto parlamento pirmininkui, man būtų labai malonu priimti tokį komiteto, priimti komiteto narius Egipte. Mes, kaip sakiau, esame labai atviri, mes neturime ko slėpti. Yra žmogaus teisų problemų, Ir jeigu Europos žmogus teisų, parlamento žmogus teisų komitetas norėtų apsilankyti e, Egipte, tai e, visuomet prašome, bet kokiu metu jūs galit pasirinkti laiką, kada apsilankyti Egipte. Antrasis klausimas. Džiulija Režinį. Egiptas ir Italija bendradarbiauja labai glaudžiai. Generaliniai prokurorai e, Egipto ir jo e, kolega, tas pačias pareigas einantis kolega Italijoje. Egiptui tikrai labai svarbu šitas atvejis ir yra dirbama, bendradarbiaujama su Italija, Italijos pusė, kad e, iš tikrųjų būtų tas, ta, ta, ta, ta byla išspręsta, tas atvejis baigtas spręsti. E, kai dėl įstatymo, dėl spaudos laisvės, šis įstatymas yra taikomas visai spaudai. Ar Egipto spaudai, ar užsienio spaudai. Tai yra nėra e, skiriama kalėjimo bausmė už nusikaltimus, kuriuos e, daro spauda ar, e, ar, ar žiniasklaida, ta vadinama rašytinė žiniasklaida ar audiovizualinė. Kai dėl gazos Egiptas mėgino sugrupuoti šalis pusės, palestiniečius, Hamasą ir mm, kad palestiniečių atstovai atvyktų į Egiptą ir tikrai buvo e, sutarta tarp šių pusių, bet dėja yra kitos pusės, užsienio pusės, kurios mėgina vienu ar kitu būdu pakengti tam susitarimui. Tačiau Egiptas prisima atsakomybę už palestiniečius, kurie mm, gyvena gazos ruožė. Praėjusią savaitę, praėjusią mėnesį mes siuntėme daug pagalbos, ar pagalba maistu, ar ar sveikatos saugos priemonės, medicininė pagalba gazos ruožui. Konfliktai e, regione vyksta ir Sirijoje, ar, ar Jemene. Egiptas visą laiką stengiasi imtis visų priemonių ir pasiekti taikų sprendimą šituose konfliktuose. teisų gynėjai Egipte. Egipte, pavyzdžiui, jeigu kažkas padaro nusikaltimą, jis toks asmo patenka į teismą. Egipte teismai yra trijų e, lygmenų arba trijų laipsnių. Negalime pasakyti, kad yra baigiam, baigtinis sprendimas galime sakyti, kad yra galutinis neskundžiamas sprendimas yra po trečio laipsnio. Yra, laikin, yra iš pradžių sulaikimas iki trijų mėnesių, nedaugiau trijų mėnesių sulaikimas gali būti, o po pasibaigus šitam terminui trijų mėnesių reikia asmenį siūsti į teismą ir jeigu yra Mm, pavyzdžiui, kažkoks tai gynėjas, kuris dabar yra sulaikytas, tai yra e, pirminis sulaikimas, kol vyksta tyrimas ir jis toks terminas, tas sulaikimas negali trukti ilgiau negu 3 mėnesiai, taigi tik 3 mėnesiai. Mes e, galim e, kalbėti tik tai apie sulaikymą teisų gynėjų. Kai dėl žmogus teisų pakomitečio vizito, na, aš dar grįžtu prie to, aš tikiuosi, kad žmogus teisų pakomitetis su užsienio reikalų komitetu surenks, organizuos vizitą į Egiptą ir jūs esate visuomet laukiami Egipte, kada tik tai pasirinksite dieną ir datą. Esu pasirinkęs atviras kalbėti ir diskutuoti kartu su jumis. Aš dėkoju ir dėkui pirmininkui, kad suteikė man galimybę pasišnekėti su jumis. So for... Gerbiamas pirmininkė, ačiū, kad apsikeitėme nuomonėmis ir atsakėte į klausimus. Jūs aiškiai pasakėte, kad žmogaus teisų pakomitečio vizitas bus laukiamas Egipte. Komiteto vardu noriu pasakyti, kad Egiptui linkime sėkmės, nes mums reikia stipraus Egipto tame regione. Ir aš linkiu Jums <clears throat> malonios dienos Briuselėje ir sklandžios kelionės namo.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, tęskime posėdį 18 darbo tvarkės klausimas. Nepaprastai malonu pasisveikinti su vicepremjeru ir užsienio reikalų ministra, ministru, jo ekscelencija Mohamed bin Abdul Rahman Al-Hani. Su juo kartu yra ir ambasadorius. Jis šio parlamento nariams gerai žinomas. Jūsų ekscelencija, ES santykiai su visomis Persų įlankos bendarbiavimo tarybos valstybėmis yra labai geri, įskaitant ir Katarą. ES ir Kataro santykiai sustiprinti neseniai, nes e, kovo mėnesį pasirašėme bendarbiavimo sustarimą. Tikėkime, kad jis sustiprins politinį dialogą ir pagilins bendradavimą atskiruose sektoriuose. Mes visiškai pritarėme Kataro pastangoms diversifikuoti ir šalies pakeitimo darbo tvarkiai pavadintai Kataro nacionalinė vizija 2030. ES ir ES parlamentas priėmė laikosi neutralios pozicijos dėl tebesitenčiančios krizės Persų įlankoje. Ir e, mes džiaugiamės Kuveito bandymais tarpininkauti ir išspręsti krizę. Mes stebime padėtį, e, situacija prastėja pastarosiomis savaitėmis, reikia deeskalacijos. Bet e, ši krizė taip pat galimybė bendrabiavimo tarybai tapti stipresne, o ne silpnesne. Tai mes sakėme ir tuo metu, kai prieš kelis mėnesius lankėmės Riade. Pakvietėme jūs, nes norėtume išgirsti Kataro požiūrį į Persų įlankos krizę, kaip jūs elgėtės, kaip sprendžiate ir ką manote apie Junktinių Amerikos valstijų pasiūlymą Kem Davidas surenkti Persų įlankos valstybių vadovų sustikimą. Dabar jisai nukeltas iki rugsėjo mėnesio. Ekscelencija, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Europos parlamento nariams, kad mane šiandien priima čia parlamente ir suteikia progą kalbėti E, garbingiams parlamento nariams. Trumpai apie Kataro užsienio reikalų politiką ir vidaus reikalus ir kaip mums pavyksta išgyventi tame neramiame regione, ypač pastaraisiais neramiais metais. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad Kataro valstybei Svarbiausia socialinė ir ekonominė plėtra, vystimasis. Tai pamatas vidaus politikai. Bet taip pat ir užsienio politikai. Mes per pastarosius 20 metų labai daug investavome, kad e, propaguotume artimuosiuose rytuose pagrindinės vertybės. Pirmiausia, investavome į žmogiškojo kapitalo plėtojimą. Labai daug investavome į švietimą. Ir dabar Katare yra pasaulinio lygio universitetų ir kitų mokyklų, juose gerbima akademijos ir išraiškos laisvė. Tuo mūsų šalis unikali regione. Taip pat pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga žmogaus teisų srityje. Mm, pritaikėme savo įstatymus, kad apsaugotume žmogaus teisės. Taip pat e, vienas iš prioritetų yra galių teisų suteikimas moterims Reikia pastebėti, kad iš Persų įlankos bendravimo tarybos šalių Katare moterų dirba daugiausiai, be to jų universitetuose studijuoja daugiau nei vyrų. Kataras tiki žmogaus teisėmis, tolerancija ir taikiu sugyvenimu. Pastarosius 20 metų mes e, plėtojame taikų dialogą tarp religijų. Dabar aptarsiu ekonominės plėtros darbo tvarkę. Mm. Tikime, kad tik tai gali atnešti klėstėjimą mūsų žmonėms. Jeigu atkreiptumėte į plėtrą per pastarosius 20 metų pastebėtumėte, kad mes esame vienas iš pagrindinių energijos šaltinių tiekėjų pasaulyje. 30 procentų žaliavos tiekiame. Esame labai svarbus partneris Europos valstybėms, Azijai. Ir Europa po Azijos tai yra Japonijos ir Korejos, Europa yra antroji rinka. Tiekiame suskystintas dujas Anglijai, Lenkijai ir kitoms valstybėms. Ir mes įrodėme, kad galime būti patikimas energijos tiekimo partneris. 98 metais mūsų BVP buvo 10 milijardų dolerių. Ir nuo to laiko padidėjo 15 kartų, dabar virš 150 milijardų dolerių. Štai toks augimas ir pažanga. Bet tam prireikė daug pastangų ir vyriausybės, ir mūsų piliečių Visi kartu prisidėjome prie mūsų šalies suklestėjimo, bet ir viso regiono taip pat. ES tai antroji mūsų importo rinka. 30 procentų mūsų importo atkeliauja iš Europos Sąjungos valstybių. pastaraisiais dviem dešimtmečiais Kataras daug investavo į žiniasklaidos laisvės ir informacijos gavimo laisvės užtikrinimą. Aišku, žiniasklaida netokia, jos laisvė netokia, kaip jūs įpra, įpratę čia vakaruose, tačiau vis tik tai Kataras užtikrina išraiškos laisvę ir netgi mes manome, kad nustatome standartus išraiškos laisvės. Prieš 20 metų nebuvo žiniasklaidos kanalų išskyrus oficialius vyriausybės kanalus. Ir Kataras nusprendė finansuoti Al Jazeeros e, televizijos stoties įsteigimą. Ir dabar Al Jazeera, kaip žinote, transliuoja ne tik arabų, bet ir anglų bei kitomis kalbomis. Dar viena mūsų vertybių dalis yra tai, jog tikime konstruktyviu dialogu. Tai kelias kartu sugyventi Kataras yra nekarta pasiūlęs e, nesutarintiems partneriams atvykti ir rasti sprendimą dialogo, o ne konfrontacijos keliu. Mes taip pat daug investavome į gerą valdyseną, nustatėme teisės viešpatavimo principus, jie yra Katare gerbiami tikime skaidrumu ir kova su korupcija. Kataras įrodė, kad bet kuriai valstybei tai yra sėkmės raktas. Mes to požiūriu, mes to požiūriu esame regiono lyderis. Pasaulyje esam pirmieji pagal pasitikėjimą sprendimais ir antrieji pagal teisėkuros sistemos veiksmingumą. Štai visi šie elementai, šitos vertybės yra mūsų pamatas. Mes tų vertybių nepažeidžiame. Mes jas priėmėme ir įgyvendiname. Norėtume, kad ir kitos artimųjų rytų šalys priimtų šias vertybės, mes jas propaguojame, teikdami kitoms e, broliškoms šalims artimuosiuose rytuose paramą tuo klausimu. Pavyzdžiui, tarpininkavimas Kataras, tarpininkavo arba pritarė maždaug dešimčiai taikos susitarimų, pavyzdžiui, tarp Libano ir Sudano, taip pat su palestiniečiais. Taip pat mes investuojame daug į švietimą, suteikiame galimybę lankyti mokyklą tiems vaikams, kurie jos niekada nelankė. Kataras finansuoja tokias programas kartu su partneriais iš Europos. Pasiūlėme galimybę, švietimos galimybę suteikėme daugiau kaip dešimčiai milijonų vaikų. Taip pat daug investuojame į ekonomiką ir darbo vietų kūrimą, įsteigiame institucijas, kurios atveria galimybės šimtams tūkstančių jaunuolių regione. Taip pat stengiamės sukurti geresnės gyvenimo sąlygas pažeidžiamiems visuomenės nariams. Ir Libane ir Gazoje, ir Darfūrė, Sudane. Pavyzdžiui, iš Darfūro pabėgėliai, jie dabar grįžta į savo gimtuosius miestus ir miestelius, jiems pasiūloma švietimas, sveikatos apsauga ir visa tai yra rezultatas Kataro regioninių pastangų. Jūs esate užsienio reikalų komiteto nariai, todėl turbūt gerai žinote, kad paskutiniais metais artimuosiuose rytuose situacija eskaluojama. Sirija, Jemenas, Libanas ir kitos šalis ten kelia galva terorizmas, be to prisidėjo Persų įlankos krizę. Matome ryšį tarp šių veiksnių. Tai nėra izoliuoti dalykai. Artimiai rytai turėtų kurti regioninio saugumo kultūrą. Tačiau tenka apgailestauti, kad užuot susitelkę prieš bendrus pavojus regioninės galios užsijima destrukcija ir ambicijomis, politiniais manevrais. Taip pat agresyviamis priemonėmis, kurios greuna regioninio saugumo struktūrą ir atsiranda galios vakumas. O radikalai puikiai moka pasinaudoti tokiu vakumu. Neproduktyvus, rizikingas elgesys. Štai ką matome. Ir mano šalis kenčia nuo to, taip pat nuo blokados. Per vieną dieną Kataro kaimynai įvedė tokius pakeitimus. Ir mes manome, kad tai tiesiog grasinimas, grėsmė. Jie iš karto pavadino tuos, kurie prieštarauja tokiems veiksmams teroristais. O Kataras atvirkščiai norėtų vadovautis konstruktyvaus bendradarbiavimo principų, plėtojant mūsų šalis. Tikime ne blokadomis, o dialogu ir sveiku protu. Krizė prasidėjo prieš metus. Kviečiame savo kaimynus. Sėskime prie stalo, paaiškinkite savo poziciją ir kokios priežastys, kodėl vykdote Kataro blokadą kodėl negerbėte Persų įlankos bendrabiavimo tarybos struktūros. Tačiau, dėja, situacija kaimynai toliau eskaluoja. Kaimininės valstybės ignoruoja tarptautinės bendruomenės kvietimą pereiti prie dialogo ir tęsia neproduktyves priemonės ne tik prieš Katarą, ir prieš kitas regiono šalis. Bet mūsų regionas dar vienos krizės savo negali leisti, nes neigiamos pasiekmes yra įvairios, jos pakerta artimųjų rytų saugumo ir stabilumo struktūrą. Mes manome, kad visos šalys artimuosiuose rytuose turi spręsti problemą per regioninį bendrabiavimą. Vadinasi, ir saugumo principai turėtų būti bendri. Čia labai svarbus vaidmuo tenka ES. Nes jeigu situacija blogėja mūsų regione, ją iš karto pajunta ir Europos valstybės. Atsiranda ir pabėgėlių srautai, ir tarptautinio terorizmo apraiškos. Todėl mes džiaugiamės Europos valstybių rodomą paramą regioninio saugumo dialogui, kuriuo tiki Kataras. Mes visada pasisakome už jį. Dėkoju, ekscelencija. Kolegos, 20 minučių diskusijai, keisimės nuomonėmis. Penki kolegos paprašė žodžio. Sala Franka, Panzerija, Bashir ir Kaba. Nieko nepraleidau bet pirmiausia, norėčiau suteikti delegacijos vadoviai žodį. Dėkuoju, pirmininkė, gerbėmi ministrai, e, sveikiname atvykusius į mūsų e, komitetą. Galiu kalbėti e, angliškai, bet prancūziškai ir man ir jums būtų lengviau gerbiami ministrai, ekscelencijos, sveiki atvykę į užsienio reikalų komitetą. Na, aš norėčiau užduoti trejetą klausimų jums. Kataras vaidina ekonominį vaidmenį, bet taip pat ir politinį vaidmenį, kuris yra esminis strateginėme regione. Ir svarbus saugimui, ir e, stabilumui ne vien tik tai regionui, bet ir Europoje, ir pasaulyje, žinoma. Ir dėl to norėčiau užduoti klausimą apie ekonominį planą. Jūs kalbėjote, kokie yra, kokios yra e, prioritetinės rytis, tai yra ekonomikos diversifikavimas, diversifikavimas e, pačiame Katare ir e, ūkio diversifikavimas užsienyje investuojant e, darant jūsų investicijas, tai ką jūs darote ir kokios geografinės zonos jūs domina. Antrasis klausimas e, yra ir politinis, ir e, strateginis, tai yra kova su terorizmu, tai yra reiškinys, su kurio visi susidurėme. Ar galėtumėte pasakyti, pateikti keletą konkrečių pavyzdžių, e, kokios yra priemonės, ko, kad ar esimasi kovojant su terorizmu, pavyzdžiui, pinigų srautų kontrolė arba derakalizavimas. Derakal, nes matau, žinau, kad jūs užsimat šią veiklą jau daug metų. Ir dar vienas dalykas, jūs minėjote krizę. Ar galėtumėte pasakyti galiausiai, kaip jūs suprantate, kaip jūs matote evoliuciją vidurio artimuosios rytuose ir kartais yra kažkoks judėjimas ir, ir bijome, kad jūs užsitęs met, ilgus metus. Buvo posėdžiai susirinkimai, bet visuomet yra tik tai techninių lygmenių. Bet ar galėtų būti ir politiniai kontaktai artimuosiuose rytuose? Ir be to jūs kalbėjote apie vertybės ir principus, kurių laikosi Kataras. Ar galėtumėte atsakyti į du klausimus, kurie buvo čia užduoti? Tai pirmiausia, tai religinės tolerancijos problema ir jos įgyvendinimas. Aš žinau, kad Kataras ėmėsi kai kurių iniciatyvų šitoje srityje. Ir antras dalykas tai yra darbuotojų iš užsienio. Nes, kalbant apie pasaulio perspektyvą, tai mes e, matom tokią tendenciją ir uždėm tokį klausimą jau anksčiau kalbėjusiam. Dėkui. And now, colleagues, I would suggest... Dėkuoju, o dabar siūlyčiau, kad mes, kad būtų klausimų raundas, užduotų kolegos klausimus, o paskui susimo, susimuosim. Yra kol kas 6-8 e, kalbėtojai, taigi kiekvienam minutė, nes laikas spaudžia. Pirmiausia, ponas Salafranka, minutė. Eh, Sveiki. Con Arabia Saudita, con Egipto. Sveiki. E, Prieš metus prasidėjo krizė su Saudo Arabija ir Junktiniais Arabų Emiratais. E, įsikišo JAV, Turkija, Omanas. Koks rezultatas? Visi nukenčia nukenčia Persų įlankos bendarbiavimo taryba, jūsų ekonomika, nors jūs parodėte gal, e, sugebėjimą atsispirti. Ko jūs tikitės, ministrė? Neseniai AFET komitetas lankėsi Kuveite ir Saudo Arabijoje, o vakar čia buvo atvykęs Irano vicepremjeras. Ar jūs tikitės tarpininkavimo, pavyzdžiui, iš JAV ir ką gali ES padaryti, nes dėl šitos situacijos mes visi pralaimime. Kalbėtojų sąrašas jau sudarytas. Dabar ponas Banceri. Ačiū, ačiū ministrė. Trumpai apie krizę Persų įlankoje. Mums didelį nerimą kelia. Stebime įvykius. Turėtume sukurti sąlygas, kaip išspręsti krizę Kaip pastebėjo teisingai pirmininkas McAllister, ES pasisako už Kuveito tarpininkavimą. Tačiau turime žengti dar vieną žingsnį į priekį. Kataras turėtų aktyviau kovoti su terorizmu ir siekti didesnės pusiausviros regione, taip pat rūpintis žmogaus teisėmis. ES iš savo pusės turi sudaryti sąlygas dialogui. Taip pat ES turi pareikšti suderintą poziciją. Pavyzdžiui, mūsų komitetas turėtų suformuluoti poziciją dėl arabų pusėsalio situacijos. Ponas Bašir, a, ministrė, ekscelencija, sveiki atvykę į AFET užsienio reikalų komitete. Sveikinu jūsų valstybę, dedant pastangas įsteigti Al Jazeera. Tai yra profesionali, nepriklausoma žiniasklaidos platforma. Noriu užduoti du klausimus, ekscelencija. Pakomentuokite, kokį e, poveikį blokada turi jūsų piliečiams, pavyzdžiui, jų teisiai keliauti į religinės šventiklas Saudo Arabijoje ir koks poveikis verslui. Ir ką galvojate apie tarpininkavimą? Ar ES tarpininkavimas būtų naudingas, o galbūt e, Kuveito arba Omano bendrabiavimas? Alde vardu Ačiū. Valina Delanoval kalba trumpai norėčiau užduoti klausimą. Ar jūs pritarėte Junktinės tautų rezoliucijai dėl dviejų valstybių sprendimo - Izraelio ir Palestinos? nesiniai Gazos, Gazos ruožė vyko demonstracijos, smurto atvejai, jūs kalbėjote apie terorizmą, jo apraiškas. Ar manote, kad e, žmonių stumimas į desperatišką padėtį, pažeidinėjimas jų žmogių teisų, ar tai ar tai gali duoti pradžią terorizmui, pastumėja žmonės imtis desperatiškų veiksmų? Ačiū pirmininkė. Lochbiller. Noriu užduoti klausimą apie žmogaus teisės, ypač apie darbuotojus migrantus. Maždaug prieš metus parlamente šiuo klausimu vyko nemažai klausimų. Šiaip labai malonu, kad jūs sugebėjote priimti pažangių įstatymų dėl darbuotojų teisių. Turime pagirti jūs. Bet gal jūs galėtumėt e, pakalbėti apie jūsų įsipareigojimus, panaikinti kefalą sistemą ir įvesti minimalę algą. Ir antras klausimas dėl konflikto Jemene. Vyksta siaubingi nusikaltimai, karo nusikaltimai, taip pat ir prieš vaikus. Ar matote galimybių išspręsti tą konfliktą? pirmininkė ir gerbiamas premjerė. Kataro politika Sirijoje buvo itin kritikuotina, sulaukia spaudimo iš tarptautinės bendruomenės, jūs nutraukėte tą politiką, tai yra remti Al-Nuzra Al, Al ir kitas ekstremales grupuotės. Ar jūs pasimokėte iš tų klaidų, neturėtumėte remti ekstremistų, teroristų ir grupuočių, kurios vykdo karinius nusikaltimus. Ką Jūs galvojate apie stabilumą regione? Tai antrasis mano klausimas. Ką galvojate apie Saudo Arabijos didėjantį agresyvumą? James Cave. Ačiū. Kalbėjote apie konstruktyvų dialogą. Ar matosi kokiu nors prošvaiščių Kataro ir Saudo Arabijos santykių srityje. Ir ar yra kokiu nors galimybių sustabdyti Irano finansuojamų ginklų plūdimą į Jemeną? Ir kokie, ko, kokios yra ilgalaikės Jemeno perspektyvos jūsų nuomonė? Ačiū, Karver. Toliau Manesku. Ačiū. Sveikiname, ekscelencija, jūs AFET komitete. Galėtume intensyviau bendradarbiauti. Tai yra jūsų užsienio reikalų ministerija ir AFET komitetas. Esame pasirašę susitarimą su DRUA komitetu ir galėtume intensyviau bendrabiauti žmogaus teisų klausimai su Kataru. Turėtume imtis aktyvesnio vaidmens ir stengtis stabilizuoti situaciją jūsų regione. Aš turiu omeny pastangas iš Europos parlamento pusės. Noriu paklausti, ar svarstėte galimybės intensyviau bendradarbiauti su Europos parlamentu? Juk e, mūsų interesai bendri. Ir kova su terorizmu, kova su radikalizavimu. Be to ir ES ir Katarui rūpi toks klausimas kaip pagalba. Ponas Kan, ačiū pirmininkė už žodį. Ekscelencija, noriu paklausti apie tai, koks yra konflikto su Saudo Arabija mastas. Negerai mums kištis būtų, tai klausimas, kurį turėtų išspręsti Persų įlankos bendarbiavimo taryba, bet jeigu situacija toliau blogėtų, galbūt ES gali pradėti tarpininkauti, taip pat ir AFET komitetas. Ar matote galimybių ES įsikišti? Ir antras klausimas taip kaip sakė Barbara, uždavė klausimą apie falą darbo atlygio sistemą. Ar nemanote, kad įstatymas, Kataro darbo įstatymas turėtų steigti apsaugą ir moterims vienodomis sąlygomis? Uh, thank you very much. Actually, uh, 10 speakers with 30 questions. So. 10 uh, uh, kalbėtojų, 30 klausimų. Na, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Jeigu aš kažką praleisiu, tai pasakykit man, bet aš pasistengsiu, kiek įmanoma atsakyti jūsų klausimus. Pirmiausia, dėl Kataro politinio ir ekonominio vaidmens tarptautinėje e, arenoje. Mūsų ekonomika, e, ekonomika labai didelė diversifikacija. E, mes, mūsų BVP daugiausia yra uždirbamas iš e, vandens ir anglies sektoriaus. Ir mes turime šitą diversifikacijos e, viziją. Mes padarėme labai didelę pažangą. Apie 86 procentai mūsų BVP yra iš hito vandenilio ir 2019 metais tai bus apie 50 procentų. Mūsų vizija yra um, hidro vandenilio uh, anglės e, ir vandenilio sektorių sumažinti e, kiek įmanoma. Ir e, labai svarbu mums aprūpinti kuru visą infrastruktūrą ir jūros uostus ir, ir oro uostus. Ir dabar E, tai sudaro jau didelę dalį mūsų regionės prekybos. Ir taip pat, kalbant apie diversifikacijos planą, mes nustatėme įsteigti tokį e, lėšų fondą, kai E, naftos kainos buvo labai aukštame lygyje, mes nusprendėme investuoti visas mūsų naftos pardavimo perviršinės pajamas e, atidėti tarptautinėms investicijoms. Tad mes pasiekėme labai daug e, pasaulinių įmonių ir JAV, ir Azijoje. Ir Europa vis tiek mūsų investicijoms yra pagrindinė destinacija ir finansų sektorius ir įvairios pramonės šakos. Ir šioms, šios investicijos tikrai padeda labai daug. Dėl Kataro pastangų kovojant su terorizmu, ką nuveikėme, kad kovotume su radikalėjimu ir ekstremizmu mūsų regione. Kataras labai daug investavo į mūsų tarptautinę plėtros darbo tvarkę, kurią aš minėjau e, savo e, pradžioje, kalbos pradžioje. Ir mes tengiamės rasti priežastis, iš kur tai kyla. Mes į kovą su terorizmu turime žiūrėti iš e, taktinės ir iš strateginės pusės kalbant apie taktinę pusę, tai yra e, koalicijas e, sudaš, sudarimas. Mes stengiamės mūsų, mūsų ginkluotosios pajėgos e, kovoja bendrose veiksmuose. Ir Taip pat labai daug kas keičiama mūsų teisės aktuose. Nuo 2014 metų, kai pradėjome stebėti, kad lėšos renkamos labdarai gali būti patenka ne į tas rankas, e, kai išgirdome, kad socialinė žiniasklaidoje buvo renkamos e, lėšos, tai mes e, pakeitėme savo teisinę sistemą ir atitinkami asmenys yra persekiojami būdžiamąją tvarką. E, tačiau turime dar daug ką nuveikti. Visur, visada galima tobulėti. Šitas reiškinys e, nėra naujas tik mums, visiems jis naujas. Tad turime bendradarbiauti ir didinti dialogą ir bendradarbiavimą mes pasirašėme sustarimą su Junktinėmis valstijomis ir jame yra labai daug techninės pagalbos ir e, pajėgumų didinimo programų. Mes e, taip pat pasirašėme sustarimą su Prancūzija ir e, dar praėjusiais metais įvyko pirmasis kovos su terorizmu dialogas. Mes su kitomis šalimis aptarėme kur mes galime sustiprinti mūsų informacinį e, tinklą e, dėl terorizmo e, finansavimo ir kaip galime sukurti atitinkamą strategiją. Taip pat kalbėjote apie mūsų vidaus politiką. Tolerancija ir darbo teisės. E, religijų, religijų toleranciją. Mes jau pastarosius 20 metų e, įvairių religijų žmonės gali laisvai išpažinti savo religiją ir turime daug maldos namų, visiems krikščionėms prieinamų. Ir tai labai aiškiai parodo toleranciją. Iš tiesų, kitose šalyse net Biblijos yra konfiskuojamos oro uostuose. O Katare mes tikime, kad mūsų sambuvis turi būti pagristas dialogu, kad e, galėtume teigiamai prisidėti prie žmonijos. Dėl darbo teisų padarėme labai daug pažangos per pastaruosius metus. Ir kai mes kalbame apie šalį, kuri priima kritiką ir stengiasi teigiamai tai reaguoti, ir ta šalis, kurios nepriima ir apskritai neleidžia niekam nieko kritikuoti ir imasi priemonių prieš bet kokią kritiką, tai mes skiriamės, nes mes sveikiname kritiką. Pavyzdžiui, Europos parlamentarai atvyko pas mus per pastaruosius 3-4 metus ir nuo to laiko įvyko tikrai labai daug pokyčių. Padidėjo mūsų bendradarbiavimo intensyvumas. Taip pat dėka mūsų draugų e, mes esame pasirašę susitarimą su žmogaus teisų komitetu Ir mes norime išplėsti šį bendradarbiavimą su užsienio reikalų komitetu ir įvairiomis e, vyriausybinėmis organizacijomis. Mūsų vertybės yra tos pačios. Tai reiškia mums labai daug. Mes e, negalime priimti, kai situacijos, kai, pavyzdžiui, e, rangovas, e, užsakovas negerbia rangovo teisių. Mes tengiamės užtikrinti kiek įmanoma geriausia, e, geriausias sąlygas savo rangovams. Mes manome, kad tai yra e, didelis indėlis į mūsų verslą ir jie atlieka didelį vaidmenį mūsų visuomenėje šalyje, kur gyventojų skaičius nedidelis dėl darbuotojų mirčių. Buvo užduoti keli klausimai. Visi darbuotojai labai svarbus. Tačiau Kataro sistema netoleruoja nei vieno žmogaus mirties. Netgi tai buvo prieš reformuotą sistemą ir prieš sugriežtinant taisyklės. Tačiau mes norime suintensyvinti savo pastangas, mes padvigubiname inspektorių skaičių ir bendradarbiavimo tinklą suintensyvinome. Ir dabar mūsų darbo ministerijai yra padedama didinti pajėgumus. Aš pirmiausia noriu atsakyti visus klausimus apie Kataro, paskui apie regioninius klausimus atsakysiu. Dėl kafalį sistemos palaikymo, žinote, kad dabar yra naujas teisės aktas, šita sistema baigėsi, dabar nu, visos įmonės turi prisiderinti prie naujo teisės akto ir um, rang, rangos ir, už, ir užimtumo klau, e, santykiai yra pasikeitę. Šita sistema veikia daugiau kaip metus ir labai pasiteisino. Dėl persų įlankos krizės. Ir ką darysime? Šiuo metu Mes esame atviri dialogui ir sveikiname e, visų draugiškų šalių pastangas. Kuveitas yra pagrindinis e, tarpininkas ir mūsų tarptautiniai partneriai e, palaiko Kataro misiją Ir pastaraisiais, e, pastarasis Kuveito emyro siūstas laiškas buvo skirtas pakviesti e, per suilankos krizę. Tačiau e, na, mes buvome e, vienintelė šalis, kuris sureagavo į šį laišką ir kitos šalis neatsakė. Ir man atrodo, kad sprendimas bus priimtas tik tais draugiško dialogo būdu. Ir manau, kad visi kenčia dėl krizės. Mes irgi daug ką prarandame dėl krizės. Mūsų tarptautiniai partneriai taip pat. Ir DCC kaip e, e, suvienitasis blokas taip pat praranda daugą. Junktinės valstijos tengiasi ignoruoti tą faktą, kad e, yra iškilusi grėsmė regioniniam saugumui. Dėl e, GCC ateities mes manome, kad ji bus klestinti, tačiau pirmiausia, mums reikia pasižiūrėti, kokia yra mūsų, mums e, GCC nariams e, privalomi <clears throat> principai, kad mes ne, ne užsipultume kitų valstybių narių ir kaip mes galime išvystyti tos principus, kad galėtume užtikrinti jog ir kitais, e, kiti nariai bus e, <clears throat> gerbiami dėl Sirijos ir Kataro vaidmens Sirijoje. Deja, kas e, sakė E, kad Kataras palaiko kokias nors ekstremistinės grupės Sirijoje. Niekada taip nebuvo. Mūsų e, parama yra nuosaikiai opozicijai ir e, kiti Europos partneriai taip pat dalyvauja, prisėda prie šitos paramos. Kataras, Saudo Arabija, regioniai partneriai ir JAV bei europiečiai partneriai visi kažką remia. Deja, E, kai kuri žiniasklaida, kuri buvo įtakota propagandos kampanijos prieš mano šalį, kuri prasidėjo prieš visą krizę, padarė savo blogą darbą, tačiau tikiuosi žmonės e, atliks savo tyrimą. Ir faktas, kad mes niekada netoleravome ekstremistų ir niekada nepalaikėme žmonių, kurie um, prisiekia Al-Qaeda ir Daesh. Jie mano, kad vakarai yra e, e, priešai, o musulmonų valstybės yra e, išdavikai. Ir manau, kad e, tai mums yra daug didesnė grėsmė, nei kad mus laikytų priešais. Aš manau, kad tie radikalai ateis e, mums padaryti žalos, mums, musulmonų valstybėms, e, daugiau, tai didesnė grėsmė nei bet kam kitam. Ir mes labai pripažįstame šitą. E, faktą. Mes e, turime užtikrinti, kad jokios lėšos nebūtų e, nukreiptos terorizmui. Mes investuojame ir į švietimą, ir ekonominį įgalinimą. Kai mes e, suteikėme moksleiviams galimybę gauti, įgauti įsilavinimą, tai aš pakeičiu jo rankose ginklą perkeriu, plunksną. Ir tikiuosi, kad taip mes sukursime geresnę ateitį. Uh, Ir dar buvo paklausta e, apie Kataro santykius su Iranu. Taip, mes turime savo politikos skirtumus su Iranu ir mes matome, kad šitie skirtumai yra labai svarbus mūsų regionui, tačiau visi sutinka, kad tuos skirtumus mes galime įveikti tik tais tiesioginiu dialogu, o ne tiesiog stengdamiesi e, savo regione įžiepti daugiau žiežirbų. Mes E, mūsų regiono žmonės yra e, visur ir Jemene, ir Sirijoje, ir kitose šalyse. Ką mes matome, kokia situacija Jemene? 2015 metais mes buvome koalicijos dalimi ir mes turėjome pasiekti politinį sprendimą ir uh, E, sutelkti žmonės, e, paraginant prisijungti prie jungtinės koordinavimo grupės iniciatyvos. Tačiau ką mes matome, e, koalicijos nariai turi konfliktuojančią darbo atverkę, matome žudynės ir, ir kankinimus ir nematome jokios pažangos, jokios politinės paramos. Niekada neparemsime Irano pozicijos dėl Um, Jemeno karo ir koalicijos pozicijos dėl Jemeno karo taip pat neparemsime. Mes palaikysime tai, kad Jemeno žmonės sulauktų daugiau stabilumo ir Jemeno frakcijos susėstų prie apskrito stalo ir rastų sprendimą dėl savo pačių tautos. E, Jemenas garbinga šalis, e, tačiau jai mm, grėsia, e, jie išgyvena didžiulę krizę, 10 milijonų žmonių badauja ir 8 milijonai E, yra ant badavimo ribos. 20 milijonų žmonių e, Jemene kenčia nuo e, įvairiausių pažeidimų. Ir matome, kad tarptautinė bendruomenė tik tais yra pasmerkusi tuos veiksmus ir nedaugiau. Mes turime padaryti viską, kad visi karai mūsų regione e, liautųsi ir turėtume e, rasti sprendimą tam. Ačiū. Ačiū Jūsų ekscelencija, ačiū, kad atvykote, ačiū, keitėmės nuomonėmis. Tikrai buvo labai naudinga mūsų komitetui, komiteto nariam. Žinote, kad Kataras turi daug draugų e, šiame komitete. Ir, bet mes esam neutralus Persų įlankos krizėje, mes tiesiog raginame kurti vienybę ir manau, kad jūsų žinia išsakyta šiandien buvo labai naudinga. Ačiū, ačiū visiems, kad atėjote ir ačiū, kad e, pakvietėte e, užsienio komiteto, reikalų komiteto narius, kitų pakomitečių narius pasiklausyti, ką aš, e, ką aš sakiau, nes aš žinau, kokia yra realybė ir geriau žinoti apie tikrovę iš pirmų lūpų. Ačiū. Grand.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are... Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, mes 15 minučių jau vėluojame, atsiliekam nuo darbotvarkės ir aš prašyčiau e, Kataro draugų dabar palikti salę. O mes e, ar galit e, už durų išsiaiškinti. Dar kartą bandom. Taigi 18a punktas, dėl kurio buvo sutarta vakar ir periname prie diskusijų apie Moldovą. Norėčiau pradžioje tarti keletą žodžių, kad galėtume tiesiog sustruktūruoti mūsų skirtą laiką ir reikia aptarti porą klausimų. Pirmiausia, tai e, įvykiai šalyje, sostinėje e, Kišniovė, kurie patraukė mūsų dėmesį vakar ir taip pat e, svarbus parlamentiniai klausimai. Kai dėl e, antradienio vakaro įvykių mes žinome, kad e, Kišiniovas nusprendė ne e, patvirtinti Kišiniovo, Kišiniovo mero mm, įgaliojimų. Ir aš norėjau sutikti žodį ponui Auštrevičiui, pranešėjai, kad jis patiktų daugiau detalių ir po to bus sutiktas žodis išorės veiksmų tarnybai ir komisijai, kad jie išsakytų savo pastabas, o tuomet pereisim prie antro klausimo, kurį minėjau, kad galėtume aptarti abu klausimus. Kovo 21 dieną ponas Šulc iš GUE NGL uždavė mm, klausimą komitetui mm, dėl finansinių sukčiavimų turimo Moldovoje ir reikia, kad atsakymas būtų patiktas per šešias savaitės ir kad panašus galėtų traukti šitą klausimą į darbo tvarkę ir kadangi jau e, pagal procedūrą e, jau terminas praėjo, taigi e, jam suteikiau galimybę įtraukti šitą klausimą. Taigi pirmiausia Kišiniovas, apie Kišiniovą, paskui panašus pasisakymas ir vėliau ponas Majahatin kalbėtojas iš išorės veiksmų tarnybos, tai yra vykdantisis direktorius Europai ir Vidurio Azijai ir taip pat ponė Floriana Zipala iš migracijos ir vidaus reikalų direktorato. Taigi pirmiausia žodis Petrui. Ačiū, pirmininkė, ačiū, kad įraukite šitą klausimą į darbo tvarkį ir skirite pakankamai laiko aptarti tinkamai. Kaip mes žinome, Europos Sąjunga ir Moldavas, Moldovas Respublika e, yra asociuotosios partnerės. Jeigu taip, tai mes esam abipusės yra įsipareigojusios įgyvendinti asociacijos susitarimus ir e, mes stebime ir remiame Moldovos Respubliką kiekvienam žingsnį, o Moldovos Respublika įsipareigojo e, įvykdyti politinės, ekonominės, teisinės ir visas kitas reformas tam, kad atitiktų kriterijus ir pasiektų reikalaujama asociuotosios partnerystės e, statusą Europos Sąjungoje. Na, iš tikrųjų, buvęs Kišniovo meras Kalin Kirtuaka buvo pašalintas iš posto, kadangi jis buvo apkaltintas na, finansinėmis sukčiavimais, buvo paskelbti nauji rinkimai ir e, gegužė pirmas raundas, o birželio trečią antrasis raundas vyko rinkimai Kišniovė. Mūsų didžiam nustebimui. E, birželio 19 dieną Kišniovo miesto teismas paskelbė, kad e, tų greitų rinkimų rezultatai e, ne, negalioja ir buvo du kartus atidėtas posėdis. Naujų vietos rinkimų legalumas renkant Kišniovo mero 20 gegužės ir birželio 3 dieną buvo nepatvirtinti. Ir išrinktasis meras Andrai Nastase, kuris atstovauja Pro-European Dignity True platformą, jis nebuvo patvirtintas. Nastasijų gavo daugiau negu 52 procentus balsų viršelį trečios dienos rinkimuose ir nugalėjo socialistų partijos kandidatą Johan Cehan. Turint tai omenyje, ponė pirmininkė ir gerbiami kolegos, aš norėčiau priminti, kad pagal bendrą pranešimą, dėl kurio yra sutarta tarp Europos parlamentų tarybos ir komisijos, praėjusiu metu birželį 13 dieną mes, e, cituoju, atsižvelgiant į iniciatyvas, keičiant rinkimų sistemą Moldovos Respublikoje ir Europo parlamento tarybos ir, ir komisijos numatytos sąlygos, teikiant mikrofinansinę paramą ir tai, kad naudo, šalis naudos gavėja laikosi efektyvaus demokratijos mechanizmo, įskaitant ir daugia partinė parlamentinė sistema, teisės ir šienybė ir garantijas, kad bus gerbiami žmogus teisės. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebės, kaip yra vykdoma šios sąlygos per e, visą laiką, kuomet teikiama mikrofinansinė parama ir taip toliau. Tai reiškia, kad e, turint omeny šitą teismo sprendimą, aš noriu, neprieštarauju, bet aš noriu pabrėžti aplinkybės, kuriomis buvo priimtas šitas sprendimas. Buvo surinkta didelė minė žmonių Kišniovo gatvėse nuo, nuo vakar dienos, aš nežinau, kiek jie ten e, bus gatvėse. Ir aš noriu pabrėžti, kad mes turim labai atidžiai stebėti situaciją tam, kad turėtume pakankamai įrodymų, jog politiniai kriterijai yra gyvendinami, jų laikomasi ir gyvendinami Moldovos Respublikoje tam, kad parengtume gerą pranešimą apie padėtį Moldovos Respublikoje. Mes e, sutarėme, kad iki e, vasaros atostogų arba plenarnės sesijos ir reikia žinoti, kiek Moldovos Respublika įvykdė politinės sąlygas, o tai yra mūsų bendro pranešimo dalis, tam, kad jai būtų galima teikti mikrofinansinę paramą. Tinkamai noriu patvirtinti, kad e, šių metų vasarį 26 dieną taryba vėlgi parengė labai geras tarybos išvadas. Noriu priminti apie 19-24 paragrafą, kad ES skatina teikti pagalbą Moldovos Respublikai, remiantis konkrečiu ir patenkinamą pažangą visose reformų srityse ir laikantis griežtų sąlygų, kurias aš jums minėjau. Pone pirmininkė, turint į tai omeny, mes turėtume skirti pakankamai laiko išanalizuoti teismo sprendimą ir argumentus kuriais, kuriais jie rėmė savo sprendimą, aišku, tam reikia šiek tiek laiko, nepolitizuojant šito klausimo, nes mes kalbam apie teisės viršenybę ir teismų nepriklausomumą, bet aš norėčiau žin, išgirsti atitinkamo generalinio direktorato argumentus, ką reiškia šitas teismo sprendimas ir kaip tai atitinka e, mūsų principus. Dėkuoju, o dabar antrasis klausimas. Pana Šulc, dėkuoju pirmininkė, kaip jūs informavote, aš uždaviau klausimą, į kurį atsakoma raštu ir komisija turėjo atsakyti apie e, finansinio sukčiavimo tyrimą Moldovos Respublikoje. Jūs galbūt ne visi žinote e, šito klausimo turinį ir aš trumpai priminsiu, koks buvo turinys. 2014 metų pabaigoje abejotini finansiniai sandoriai buvo įvykdyti ir jie siekė apie milijoną e, dolerių, jie buvo išimti iš e, Moldovos banko ir pervesti į užsienį. Nepaisant e, teismo procesų, pavokti pinigai nebuvo sugražinti. Krom, Britų kompanija, centro, centrinio banko vardu pareikalavo vidinio tyrimo ir buvo parengtas, parengtas pranešimas, ataskaita, tik tai nedidelė dalis jau buvo paskelbta, visa, visas dokumentas nepaskelbtas, niekas neturi prieigos. Ir 17 metais um, didelė dalis pinigų buvo prieinama um, partneriams ir ES nedalyvauja šituose tyrimuose ir jeigu e, taip, pagal kokius įgaliojimus yra bendradarbiaujama su, e, su teismais 14 valstybių narių ir kaip, e, kas atsitiko su tais pinigais. Ir klausimas, ar mes e, nežinome, kokios kitos šalis yra įsitraukusios į tą tą visą reikalą ir, kaip sakė ponas Užtevičius, mes teikiame pagalbą ir mes turim žinoti, apie ką yra, apie ką yra kalba. Teisinė prasme, kaip sako komisija, kad yra veikla ES, nors yra atlikta vagystė, padaryta vagystė ir asmenys turėtų būti baudžiami. Taigi, kokių veiksmų komisija imasi prieš trečiasią šalis, kaip pavyzdžiui Hongkongo specialus regionas, Ukraina ir Kinijos Naudės Respublika, kaip padėti jiems susigražinti tuos pavoktus pinigus. Ir žinodami, kad mes išgirdome iš e, Moldovos teisininkų, kad teisėkros įstaigos iš tikrųjų neprisima atsakomybės ir nepripažįsta, kad jie e, turi atsakomybę ir e, apie tai kalbėjo ir komunikatas 17 metų birželio mėnesį parengtas. ir yra, jeigu tyrimą vykdo ir es institucijos, tai kiek, klausimas, kiek pinigų buvo išimta iš bankų sąskaitų ir kur tie pinigai yra ir mums tai tikrai yra e, didelis susirūpinimas, kadangi tai yra susijęs su bendradarbiavimu su Moldova įgyvendant partnerystės susidarimą pirmininkė. Taigi dėkui, bet Petrui, Petrui ir Hamudu, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Majer Hatin. E, laukiame svečias mūsų komitete. Ačiū, kad priimote mūsų sprendimą. Mes jūs pakvietėme labai neseniai, bet manau, kad Moldovos įvykiai yra labai svarbus ir mes norime išgirsti iš pirmų lūpų. Dėkui, ponė pirmininkė. Na, norėčiau pirmiausia pasakyti, kad aš atsakysiu į bendro pobūdžio klausimo, kokie įvykiai yra pastarojo metu ir toliau atsakysiu į panašus klausimą. Ir galbūt komisijos e, HOM generalinio direktorato atstovai išplėtos mano atsakymą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Europos komisija labai atidžiai stebi paskutinius įvykius e, Moldovos Respublikoje taip pat e, Kišniovo miesto teismo sprendimą, kurį minėjo gerbimas e, parlamento narys, kad e, nereik, teismas atsisakė patvirtinti naujo mero išrinkimą. Ir matote, jūs tikriausiai yra ir mm, aukštojo atstovo, mm, spaudos atstovai paskelbė pranešimą vakar vakare, aplinkybės buvo paaiškintos, panas Nastasi buvo išrinktas mero rinkimuose, jis gavo 52 procentus balsų, šita pergalė buvo pripažinta, stebėtojai pripažinto, nu, ir nugalėtasis kandidatas, kuris pralaimėjo prieš jį, irgi tai pripažino, Europos Sąjunga tikisi, kad Moldovos Respublika užtikrins demokratijos mechanizmų funkciją funkcionavimą pagal tarptautinius standartus ir savo įsipareigojimus pagal partnerystės susitarimą, ypač kalbant apie rinkimus. Ir e, procedūra dar mm, vykdoma, dar tęsiasi ir ji turi būti vykdoma visiškai skaidriai, o mums svarbiausia yra tai, kad mes e, užtikrintume, jog balsuotojų nuomonė yra gerbiama. Kaip sakiau, kišnių paminės smurtas, miestiečiai išreiškė nepasitenkinimą, demonstracijos prasidėjo vakar, tikimės, kad jos tęsis. Noriu priminti, kad susirinkimo ir saviraškos laisvė yra pagrindiniai demokratijos elementai ir mes tikimės, kad Moldovos Respublika juos garantuos. Šiuo metu, e, kai dėl e, dabartinių įvykių mūsų delegacija susijusi su interesuotomis šalimis, analizuojam situaciją, bendraujam su kitais tartutiniais partneriais, kurie išreiškia pas, pa, panašius nuogastavimus ir jungtinėmis valstybėmis. Taip pat m, mm, apie rinkimus buvo kalbama ir praėjusiais metais ir mm, kai rinkimų sistema buvo pakeista praėjusiais metais, jūs jau minėjote E, tai, kad buvo parengtas bendras parlamento tarybos ir komisijos e, dokumentas ir jis yra pridėtas prie sprendimo dėl mikrofinansinės pagalbos. Aš manau, kad e, komisija galbūt norėtų išsakyti savo pastabas detaliau apie sąlygas Moldovoje, kaip įvykdo politinius ir ekonominius įsipareigojimus, bet jeigu kalbam apie politinės sąlygas, jūs prisiminate jas, tai pirmiausia yra, reikia gerbti veiksmingą demokratijos mechanizmą e, daugia partinė parlamentinė sistema, e, teisės išnybės garantija, pagarba žmogus teisės, o kas dabar vyksta, tai yra susijęs su šitais klausimais ir mes tikrai turim labai atidžiai stebėti situaciją ir paskui parengti savo galutinę vertinimą dėl mikrofinansinės paramos. Kai dėl politinės padėties Moldovoje. Mūsų nuo praėjusių metų mūsų nuomonė pasikeitė ir 18 metų tarybos išvados parengtos, jos buvo labai aiškios. Mes tikrai matome, kad kai, kurios, kai kurie reikalavimai, kur, kuriuos iškėlė komisija, nebuvo įvykdyti. Ir dar norėčiau tarti žodį mūsų nuogastavimų, dėl mūsų susirūpinimo, dėl to, kaip bankinio sukčiavimo tyrimas yra vykdomas, nes šitie klausimai yra susiję su pagraba teisės viršinybei Maltovės Respublikoje. E, e, mano cituotose ir minėtose išvadose ES nori, kad Moldovos valdžia užtikrintų, kad masiniai sukčiavimai bankuose, e, kurie buvo e, registruoti 14 metais, kad būtų išsamei, bešališkai ištirti ir būtų už juos nubausta. Mes taip pat norėtume, kad Moldovos vyriausybė imtųsi žingsnių e, parengdama teisės aktus bankininkystės rytyje, užkertant kelią tokiems atvejams ateityje, bet atvirai išnekant mums netrodo, kad E, yra daroma tai, kas reikalaujama. Aišku, yra tam tikra pažanga, bet e, nepakankama pažanga e, rodo, kad Moldovos Respublika nėra iki galo patikima. Galbūt jūs irgi pastebėjote, kad du dalykai, apie kuriuos kalbėjome, yra susijęs su ponu Nastase, kuris vaidina labai svarbu vaidmenį rengiant demonstracijas prieš e, sukčiavimą bankuose, bankų sukčiavimą ir jis yra vienas iš e, garsiausiai išnekančių, garsiausiai kalbančių opozicijos atstovų bet e, matome tikrai nėra pakankamos pažangos kovojant su sukčiavimu bankuose ir pagrindinis balsas, kuris to siekia, yra nusodintas. Kaip matome, kad jis neteko demokratiškai išrinkto mero posto. Dėkui. Thank you, uh, Mr. Hating, Mr. Ačiū, ponas Maja Hating. Norite kažką papildyti, jeigu ne? vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas dar nori kalbėti, DJ Home direktorato. Ačiū. Atstovauju vidaus reikalų ir migracijos direktoratui. Noriu pabrėžti, kad komisija yra pasišventusi ir pasiryžusi duoti aktualius atsakymus į klausimus Kartais e, tam prireikia vidinio koordinavimo tarp tarnybų. Todėl komisijos oficialus atsakymas raštu į šį raš, e, raštu pateiktą klausimą bus pateiktas vėliau, nes reikia politinio suderinimo. Komisija kartu su taryba ir išorės veiksmų tarnyba labai rimtai vertina tokią problemą kaip sukčiavimas dideliu mastu. Išorės veiksmų tarybos atstovas jau paminėjo tarybos išvadas priimtas šių metų kovo mėnesį ir galiu Jūs patikinti, kad 17-19 metų asociacijos darbo tvarkyje dėl kurios dabar derasi komisija ir išorės veiksmų tarnyba, šita problema bus tinkamai nušviesta. Ten bus e, aptarimi tokie klausimai kaip bankų finansinis sukčiavimas ir turto susigražinimas. Lėšų susigražinimas ir ES institucijų dalyvavimas taip pat yra aptariamas. Konfiskavimo direktyva 2014 metų. Pagal ją valstybės narės privalo perkelti ES teisę ir užšaldyti <clears throat> nusikalstamą veiklą gautas lėšas. Jeigu tokiose valstybėse yra turto ar lėšų ir jeigu jos yra atsiradusios dėl neteisėtų bankų veiksmų, tai valstybių teisės saugos institucijos turi vadovautis direktyva ir nacionalinės teisės aktais, turi imtis reikiamų veiksmų. Noriu paminėti, kad egzistuoja ES turto išieškojimo biurų e, tinklas. Juo naudojantis galima keistis informaciją ir nustatyti turtą lėšas, kuris privalo būti užšaldytas. Valstybių narių institucijos turi bendradarbiauti, kad toks turtas būtų nustatytas ir užšaldytas. Asmenys, kurie trukdo baudžiamajam tyrimui, jie turi būti patraukti baudžiamojimo atsakomybę pagal valstybių įstatymus. O į rašytinį klausimą mes esame pasiryžę atsakyti, tiesiog turime dar suderinti savo oficialų atsakymą su tam tikromis agentūromis. Ačiū už patiktą informaciją. Dabar žodis kolegoms. O kiekgi mums laiko liko? 10 minučių maždaug. Ponas Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e bine că discutăm despre uh, Republica Moldova sub semnul urgenței. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerai, kad galime kalbėti šiandien Moldovos Respubliką Na, galiu atvirai pasakyti, nešališkai, kaip aš e, matau padėtį, kokia yra padėtis Moldavijoje žmonių padėtis. Na, visi žino, kad Moldova yra vadovaujama oligarchų ir jai mm, vadovauja, na, iš vienos pusės demokratas, iš kitos pusės socialistas. Ir šitie du politikai e, stengiasi tiesiog dėl jų yra blokuojama e, pagalba Moldovai. Yra demokratų partija ir yra socialistų partija, bet mm, buvo mm, blokuojamos sąlygos e, tirti bankų sukčiavimą. Ir dabar šitie du politikai, socialistas ir demokratas, jie buvo kandidatai ir rinkimo rezultatai buvo nuliuoti. Visi tai žino, visi žino situaciją, bet Bruselėje yra mėginama slėpti. Ir vienas yra skelbiamas Europos didvirių, bet jis Moldavijoje dominuoja ir jis remiasi komunistais. Aš manau, kad kalbam apie politinę problemą. Reikia išklausyti Moldavus, o ne vien tik tai tuos, kurie skelbia kažkokius propagandinius tvirtinimus. Padėtis yra vienos partijos politikos plėtra. Tai yra Rumunijos socialistų partijos mm, darbas. Jie yra atsakinga už krizę Moldavijoje, nes Rumunijos socialdemokratai tikino Moldaviją ir mus kolegas mm, parlamente, kad e, yra kad yra konkurencija tarp kandidatų, bet iš tikrųjų tai taip nėra, tai neteisinga. Aš manau, kad reikia imtis priemonių labai aiškių, labai rimtų kadangi yra daug melo, daug meluojama Moldavijai, Moldovoje. Reikia išsiaiškinti, kokia yra padėtis susijusi su makrofinansinė pagalba. Reikia numatyti e, sąlygas, kad funkcionuotų demokratija, kad būtų gerbiama piliečių valia. Ir, manau, reikia išsklaidyti visas iliuzijas apie tai, kaip šita valdys yra valdoma, jeigu mes norim palikti kažkokį šansą Moldovai. Pone Bošinaro, trys minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, ne, nekomentuosiu pono priedos e, kaltinimu. Jie ne tik, kad nepagristi, tačiau aš dar ir paraginčiau jūs visus pasižiūrėti į faktus ir aš norėčiau paminėti konkrečiai faktus. E, jeigu būtų įrodyti kai kurie kaltinimai, aš būčiau pirmasis paprašydamas ES peržiūrėti savo požiūrį ir santykius su Moldova. Net nebejojame. Taigi kokie faktai? Tikrai tai labai keliantis nerima sprendimas ir be abejo mes negalime komentuoti teismo sprendimų, tačiau jie tikrai kelia dėlis nerima. Tačiau aš norėčiau priminti pono Anastasio pasisakymą. E, politinis teismo printas sprendimas ir tai labai didžiulį nerimą sukelia mums visiems. Ir aš tikrai e, labai pritariu jam, tačiau remiantis šiuo, šiuo teismo sprendimu negalima sakyti, kad tai buvo politiškai įtakotas kai kurių žmonių. Na, reikia nevengti bet kokių kaltinimų, kai nėra įrodymų. Tarp mūsų ir Kišiniovo yra didžiulis atstumas. Kitas klausimas, o kam pasitarnauja šitas sprendimas? Ar demokratiniai partijai? Mano kuklė nuomonė, ne. ne nes e, demokratinė partija neturėjo tiesioginio e, kandidato Kišiniove. Ir per antrąjį raundą jie e, tiesiogiai palaikė poną Nastasį. Ir aš norėčiau jūs paraginti patikrinti tarp e, vyriausybės e, vadovų ir demokratų vadovų e, vyko susitikimas su ambasadoriais Kišineve ir JAV ambasadoriumi ir buvo prašoma, kad jie atliktų kažkokį um, mes, žinios perdavėjimo, perdavėjo vaidmenį ponui Nastasi ir pa, pa, paklausė jo, kokiomis sąlygomis uh, E, jis norėtų dalyvauti antrame raunde ir kokią politinę paramą jis norėtų gauti. Šita žinia buvo perduota ponui Nastasiui ir kaip rezultatas vyko antrasis raundas ir vyko rinkimai, e, kurių metu buvo jis išrinktas. Taigi, aš Žinau, kad antrojo raundo naktį gavau SMS žinutę ir e, jis skamba taip. E, Kišniovas turi proeuropietišką, o ne, ne socialistą merą. Ir tai labai svarbus indėlis iš mūsų pusės. Ir tai kažkas iš Demokratų partijos vadovų parašęs. Taigi, kolegos. Aš norėčiau paprašyti išorės veiksmų tarnybos ir Europos parlamento visais manomais būdais patikrinti, kokios yra problemos. Ir kaip galima um, uh, spręsti šią situaciją, išvengiant politinės krizės ir uh, užtikrinant, kad politinė, politinis kontekstas būtų pakankamai romus polit, parlamento rinkimams, nes aš žinau, kad yra tik tais du laimėtojai. Vienas yra Rusija, o kitas yra ponas Dodon. Labai dėkoju Rebeka Harms, paskutinė kalbėtoja, trys minutės. Aš turiu dar du klausimus. Norėčiau sužinoti, ar šie e, ši, vietiniai rinkimai buvo stebimi, ar buvo vietinių stebėtojų. Ir iš ko susidėjo Kišiniovo rinkimo, rinkimų komisija. Nes būtent šie žmonės yra slypi už uh, skundo. Na, manau, kad mūsų situacija gana problemiška. Visų pirma, turiu pasakyti, kad visiškai suprantu, kodėl Petras Auštrevičius šią diskusiją e, susiję e, ir tas problemas, kurias mes matome Moldovoje su makrofinansinė pagalba Moldovai. Tačiau kita vertus, aš taip pat norėčiau spręsti tą problemą dėl to, kad e, Moldovoje prastai veikia sistema, nes galiausiai neturtingi Moldovos piliečiai sumokės labai brangią kainą už tai, kad e, buvo ne. Netliek, e, netliktas tyrimas, toks, e, to, neištirta tokia didžiulė klastotė Moldovos istorijoje. Ir Žinome, kad e, buvo e, išrinktas e, proeuropietiškas, nekorumpuotas meras, žmogus, kuris tiesiog stoja prieš oligarchinę Moldovo sistemą. Ir aš nežinau, kokios procedūros dabar yra įmanomos, ar galima skūstis, apskūsti teismo sprendimą. Aš manau, kad turėtų būti skundžiamasi. Ir visi Moldovoje turėtų suprasti, kad mes čia Briuselėje negalime pritarti tam, kas e, ten įvyko. Ne todėl, kad Moldova netrukus turės nacionalinius rinkimus. Ir visos problemos, kurios patiriamos dabar, vėliau gali įvyk, e, iškilti ir per nacionalinius rinkimus ir mes su kolegomis iš Moldovos pakankamai diskutavome apie problemas susijusias su rinkimų kodeksu ir dėl sažiningumo per rinkimo kampanijas. Aš dar kartą turiu pabrėžti, kad tai nėra mūsų pirmasis klausimų raundas dėl teismų nepriklausomumo. Tad visos tos problemos, kurios susijo, kurios vyko e, prieš kelias dienas Kišineve, e, jau seniai buvo aptariamos čia, tačiau niekas nepasikeitė. Hams. Dėkuoju Rebekai Hams, labai aišku žodžiai. Mes jau vėluojame 15 minučių. Mes jums duosime dar kelias minutės, kad atsakytumėte ponui e, e, priedai, e, poniai Hams ir kitiems. Ir ponė ponas Lenars buvo makrofinansinės pagalbos sektoriaus vadovas. Galbūt ir jūs galėtumėte tarti porą žodžių. Pradėsime nuo jūsų? Na gerai, jūs tada pirmas. Uh, yes, uh, thank you very much. Um... Ačiū. Priminsiu Jums, kad uh, mikrofinansinės paramos išmokos gauti reikia įvykdyti tris kriterijus. Pirmiausia, teigiamas įvertinimas ekonomikos politikos, kaip nurodyta tarpusavio memorandume taip pat <clears throat> ekonominė sąveika ir politinės sąlygos turi būti įvykdytos. <clears throat> Mes vertiname sąlygas susijusią su pirmąją išmoką ir turbūt žinote, kad dauguma sąlygų susiję su mūsų aptariama tema. Trys kriterijai susiję su kova su uh, korupcija ir pinigų plovimu. Keliama sąlyga rasti struktūrinius sprendimus Moldovos problemoms spręsti. Tai yra įsteigti institucijos, institucijas, kurios kovotų su korupcija ir pinigų plovimu. Numatyti pakankamai biudžeto toms institucijoms veikti Tai turėtų būti e, pinigų plovimo prevencijos tarnyba. Ji turi būti įsteigta ir neseniai jos biudžeto finansavimas buvo pakeistas. Toliau. Nusamdyti inspektorių nacionaliniai e, sąžiningumo tarnybai ir užtikrinti tinkamą mokesčių tarnybos veikimą. Ir kad e, jai būtų skirta pakankamai biudžeto lėšų. Nesnei paskelbta nauja strategija dėl lėšų susigražinimo ir labai svarbus vaidmuo yra lėšų susigražinimo tarnybos, kaip numatyta tarpusavio memorandume. Kalbant apie sąlygas, kurios taikomos trečiajai išmokai, tai yra e, priemonės susijusios su kova su bankų lėšų E, susigražinimų sukčiavimo atvejais. Įgyvendinant e, tarpusavio memorandumą mes e, pabrėžėme Moldovai, kad šitie klausimai mums yra didžiausios svarbos. Ačiū. Ponas Harting, galite užbaigti šią temą. Norite užduoti klausimą? Ar ponas Šulc gali komentuoti, ar jums tinka? Bet prašyčiau trumpai. Ačiū, ačiū už jūsų supratimą. Tikiuosi, kad komisija pateiks tikslius atsakymus į konkrečius klausimus. Ir kad tai vyks ne po trijų mėnesio greitai. Praeitą kartą jau aptarinėjome mikrofinansinę paramą. Tačiau nieko neįvyko, niekas nesikeičia. Ir tikiuosi, kad jūs pateiksite reikiamą informaciją, nes jūs galų galę esate teisė, teisė kuros proceso partneris. Kolegos, man tenka spaudimas suvaldyti šitą posėdį. Jau vėluojame 22 minutės. Ponas Harting užbaigs šią diskusiją, daugiau komentarų nebus. Atsiprašau. Ačiū. Aš noriu pakalbėti apie makrofinansinę pagalbą. Kalbėta apie ekonominius ir finansinius įsipareigojimus dėl politinių iš ankstinių sąlygų dabartinėje situacijoje privalome stebėti ir pagal tai koreguoti savo įvertinimą. O pagal tai bus priemami sprendimai. Jeigu reikės, pritaikysime apeliacijos procedūrą. Šiaip jau paprastai ES nekomentuoja teismų sprendimų, bet tenka pastebėti, kad Moldovoje yra tokia nevykusi tradicija politizuoti teismų sprendimus. Ir mums svarbiausia, kad būtų gerbiama e, rinkėjų valia. Ir baiminamės, kad teismų sprendimai užkirstam kelią O dėl rinkimų, pačių rinkimų organizavimo aš turėsiu Jums pateikti atsakymą vėliau. Delegacija dabar gilinasi į patį sprendimą, į rinkimų įstatymą, kad suvoktume jo detalės. Kiek suprantu, dabar merė yra pona, ponė Radu. Ji nepriklausoma, bet artima demokratiniai partijai ir kol nei bus išrinktas naujas meras, ji lieka poste. Nėra aišku, kada bus surinkti nauji rinkimai. Tai aišku priklausys ir nuo taisyklių. Gali būti, kad rinkimai bus atidėti į kitų metų. Ponė, ponė Radu gali likti poste dar metus, bet E, garantuoto atsakymo neturiu. Kolegos, apibendrinsiu, informuoju jūs, kad šiandien paskelbsiu pranešimą kartu su Rebecca Harms, kuri yra Euronest vicepirmininkė, kartu su ponu Auštrevičiumi. Mes pasmerksime demokratinių standartų negerbimą ir politinį kišimąsi į teismų darbą ir į rinkimų darbą. Ir tada pranešėjas Auštrevičius parengs pranešimą dėl ES ir Moldovos asociacijos sustarimo. Dėl jo bus balsuojama iki metų pabaigos. Taip pat noriu informuoti, kad prezidentas Dodon atvyks į Briuselį ir susitiks ne tik su komisijos, bet ir parlamento atstovais planuojama, kad aš su juo sustiksiu birželio 28. Ir tada mes galėsime jam išreikšti nuomonės, kurias čia girdėjome dabar. Geros jums dienos.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 So, dear colleagues, we come to item number... Gerbimi kolegos, dabar 19. paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas, keitimasis nuomonėmis dėl konfliktų prevencijos, e, kelių užkirtimo ir tai darbas vyksta kartu su e, DEG grupė. Ir norėčiau pasveikinti gerbiamus svečius, ponį Rudigą Kiunik, krizių prevencijos, stabilizacijos, taikos kūrimo po konfliktų ir humanitarnės pagalbos tarnybos generalinis direktoratas ir taip pat panas Stefano Tomat, konfliktų prevencijos, teisinės valstybės, saugumo sektorius reformos, integruoto požiūrio, stabilizacijos ir tarpininkavimo prism sektorių skiriaus vadovas. Na, mes jau vėluojame, atsiliekame, taigi norėčiau labai trumpai pasakyti, kad pirmiausia, suteiksiu žodį kolegoms iš Vokietijos, kolegai ponui König. Nacionalinė politinė aplinka yra labai svarbi ir yra būtinybė prisitaikyti prie nacionalinio konteksto ir tai kalba Vokietijos dokumentas susijęs su krizių prevencija ir taikos kūrimu. Klausimas, kaip galime sustiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su ES valstybių narių vadovais tam, kad mm, mūsų misijos būtų nu, rengiamas dalinantis informaciją ir mm, geriausiai parengti ekspertai galėtų mm, dalyvauti juose, kad mm, mes kalbėtume vieni, vienu balsu ir kad užtikrintume nepriklausomybę ir lankstumą dėrybose ir siektume inovacijų, ką, ką turėtų daryti Europos parlamentas ateityje ir jūsų nuomonė, kas yra svarbu, kalbant apie sanglūdą Europos Sąjungoje ir taip pat apie e, Europos Sąjungos e, tarpininkavimo veiklą. Taigi, kol kas tiek ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Kinink ir tikriausiai kolegos norės užduoti klausimus. Taigi labai prašome. Da draufdrücken. Okay, well, thank you very much, Mr. Chairman, and uh, uh, thank you also very much for Labai dėkoju, pirmininkė. Aš su didžiuliu malonumu norėčiau aptarti su jumis tuos tikrai labai svarbius klausimus. Nu, mes priėmė naujas krizių prevencijos gairės, taikos kūrimo gairės, kaip tai vadinama, ir tai yra strateginis dokumentas, Vokietijos vyriausybei, kuriuo remiantis mes siekiame parengti geresnius sprendimus krizų valdyme. Tai yra dokumentas, kuriuo mes remiamės ir mes, kaip aš sakau, vis aštrinam savo instrumentus, kad jie būtų labiau pritaikyti prie krizės, prie konkrečios krizės situacijos, kuriamis dirba, ties kuriamis dirbame, ir kad tai padėtų suvienyti, sujungti visą eilę pajėgumų, kurios turi nacionalinės vyriausybės, e, reaguodamos į konfliktus, kadangi yra vienas dalykas, kuris yra nepaprastai svarbus val, krizių valdyme, reaguojant į krizės ir prevencijoje, bet kur Galbūt, e, kas žinojame praeitįje, yra tai, kad nėra vieno vienintelio prie, įrankio, nėra vienintelės priemonės, kuris savo jėgomis išspręs krizę. Mes turim dirbti kartu. Ar tai vadina visą apimantį valdymo terminu ar kaip, bet vadinkit kaip norit, bet mes iš tiesiog sužinojome, kad Mm, turime dirbti kartu, mm, remiamės Vokietijos krizių valdymo patirtimi. Mes esam patekę į tokią padėtį, kur konfliktų skaičius nuolat auga ir vis mažiau konfliktų yra išsprendžiama. E, konfliktai trunka ilgiau negu bet kada anksčiau. Ir užsienio reikalų tarnyboje mes ėmėmės darbo, mes norim peržiūrėti Vokietijos užsienio politiką tuometinis užsienio reikalų ministras Steinmeier e, pradėjo antrą kadenciją ir šis peržiūros procesas yra vienas iš jo gairių rezultatų, apie kurį kalbėjau, ką mes darome vyriausybėje, pačioje vyriausybėje. Mes tengiamės pagerinti bendradarbiavimą su kitomis ministerijomis tiek struktūriškai, tiek e, taip pat e, peržiūrinti vairius instrumentus, vairias priemonės, kurias mes turime. Yra atliekamas daug darbo ir mes stengiamės e, parengti koncepciją to, ką mes darome ką mes veikiame konfliktinėse situacijose. Vienas iš svarbiausių dalykų reaguojant į krizės mums ir taip pat yra nurodyta gairėse yra tai, kokie yra mūsų tikslai, ko mes siekiame kai Vokietija reaguoja į krizę. O čia pirmiausias dalykas yra tai, kad mums reikia, politin, kad sektų politinis procesas. Ir jis parodys mums, ką mes norėtume matyti, ką mes norėtume pasiekti konkrečiame konflikte, konkrečioje situacijoje. Ir tuomet mes parengėme priemonės, kaip vykdyti šitą procesą, kad, kaip jį gyvendinti. Na, principas, sakyčiau, paprastas, bet lengviau pasakyti negu padaryti. Ir mes turim netgi dar geriau išmokti dirbti kartu tarp vyriausybinių lygmenių, o tai ne visuomet yra lengva, ypač kai yra įtraukta daug institucijų ir e, prie stalo atsinešama ne vien tik tai patirtis, bet ir atsineša daug diskusijų, nes reikia sutarti dėl bendros strategijos, bendrų, bendros e, operatyvinės e, sąrangos. O antras dalykas, kai sakau, kad ne viena atskira institucija negali išspręsti konflikto, tai taip ir kiekvien, ne viena atskira šalis negali išspręsti konflikto. Mums reikia partnerystės ką mes matome, mes džiaugiamės tai matydami Berlyne daugeliu lygmenių e, matome tarptautinius e, veikėjus, kurie užduoda tą patį klausimą ir ieško tų pačių sprendimų, žiūri įvairiais kampais, įvairių požiūrių, o tai padeda mums kurti partnerystę tarptautinėje bendruomenėje ir su institucijomis. Pavyzdžiui, kadangi jau esu čia Europos Sąjungos širdyje, Europos Sąjunga užduoda tuos pačius klausimus. Turime naują Europos Sąjungos e, strategiją, tai vadinamas integruotasis požiūris, kuris yra labai panašus į gairių, mūsų turimų gairių konceptinės sąlygas. Turime naujas institucijas, Europos išorės veiksmų taryba, tarnyba, kolega Stefano yra šalia manęs. Mes bendradarbiaujame įvairiais būdais su Europos Sąjungos institucijomis ir žiūrime, kokius, kokias turime priemonės galime nuveikti kartu, kaip padidinti tą svorį, kaip spręsti politinės situacijas, bet taip pat, jeigu pažiūrėsime jungtinių tautų lygmenį, reformos, jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Guterres siekia taikos ir saugumo ir jo priemonės yra labai panašios. Jis siekia, kad e, jungtinės tautos geriau sugebėtų atsakyti, atsiliepti į krizės ir taikyti tas pačias koncepcijas, tas pačias operatyvinės idėjas. Ir galiausiai norėčiau paminėti Pasaulio banką. Pasaulio mm, bankas per pastaruosius metus buvo stipriai reformuotas ir mm, sukūrė vienetą e, bankę, tokį skyrių, e, vadinasi, atsakos vadinasi atskiras skyrius ir taip pat e, mes siekiame nacionalinių pagrindų sukurti tinklą, jungianti visas institucijas ir mes keičiamės konceptinėmis mintimis, bet ir praktiškai dirbame kartu, e, siekdami mūsų pagrindinių tikslų, tai yra geriau reaguoti į krizės ir pasiekti geresnių rezultatų, kadangi ko reikia labiausiai, būtent mūsų nuomonė tai reikalinga ir visa mintis mūsų veiklos nacionalinių lygmenių ir tarptautinių lygmenių. Ką galiausiai noriu pasakyti, tai e, generalinis direktoratas, mes sukūrėm departamentą užsienio reikalų skyriuje prieš trejata metų, jo parlamentas yra ilgas, bet reikėjo, buvo priežasčių šitam ilgam pavadinimui mūsų mm, skiriaus, kadangi šitie keturi elementai, kurie yra įrašyti pavadinime, būtent ir yra, yra tos priemonės, bent jau Vokietijoje, tos priemonės, kurias turi užsienio mm, reikalų ministerija, reaguojant į krizės, tai aišku, prevencija, stabilizavimas, taikos kūrimas, materinė pagalba, mes sutelkėme visus tuos instrumentus į vieną vienetą, į vieną direktoratą ir mes turim savo biudžetą, tai yra vienas vienintas, kuris reaguoja į konfliktinės situacijas, remia politinius procesus, remia politinės grupės ir, ir taip pat suinteresuotas šalis vietose. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį, to, ką mes veikiame per pastaruosius du metus, tai yra tarpininkavimas. Prieš trejata metų mes susėdome ir peržiūrėjome mūsų tarpininkavimo e, portfelį, pažiūrėjome, koks yra Vokietijos vaidmo tarpininkaujant ir kaip mes norėtume, kad tai mm, vystytųsi, kuria kryptim norėtume eiti. Tai kaip sakiau, užaštrinti mūsų e, įrankius. Ir vėliau mes įsteigėme e, užmėsgėme tarptautinius santykius su tarptautiniais partneriais Mm, mm, su jungtinėmis tautomis ir juose mes mm, turim 40 projektų, kuriuos remia Vokietija tarpininkavimo srityje. Tai tikrai yra labai platus dalykas. Mes nesiekėme gauti Nobelio taikos premiją, neturim tokio tikslo, bet tiesiog e, teikti paramą taikai ir tarpininkavimo darbui, kurio, kurį atlieka kitos institucijos labai dažnai ir jungtinės tautos, nors nebūtinai mes užsimam ir dušaliais projektais, bet e, paramos apimtis yra labai plati nuo finansinės paramos ir konceptinės, intelektinės paramos taikos misijose kur Vokietija aktyviai dalyvauja tarpininkavimo procesuose. Mes tęsime savo darbą, mes e, be to rengiame mokymų kursus tai tarpininkavimo srity, turime tarptautinių ir nacionalinių partnerių, dirbame su institucijomis, kurios tuo užsima, nes manome, kad tarpininkavimas yra viena, bet labai svarbi priemonė ne vien tik tai valdant krizės ir ieškant sprendimų, bet taip pat ir prevencijoje. Tarpininkavimas yra ir prevencinė priemonė, gali būti vartojama kaip prevencinė priemonė. Ir žinau, kad jūs, parlamento nariai, arba partijos galite vaidinti labai svarbu vaidmenį tarpininkavimo srityje, taip pat jūs tuo ir užsimate, yra daug iniciatyvų e, kylančių iš parlamento arba iš partijų e, dėrybose parlamente arba partijų tarpusavio dėrybose. Tai tikrai yra gerai. Aš žinau, kad ir šitos srityje yra užmesgami ryšiai, taigi labai svarbu ir kol kas tiek norėjau pasakyti. Tomat, jeigu. Ponas Tomat, ačiū už tai, kad suteikėte galimybę kalbėti čia ir noriu aptarti pastarųjų metų įvykius susijusius su mūsų įgaliojimais. Europos bendroji strategija yra mūsų veiklos pagrindas. Tai yra konfliktų ir krizių sprendimo metodas. Mes taip reaguojame į naujus konfliktus. Toki, tokio, tokios koncepcijos kaip atsparumas, stabilizavimas, taip pat sąsajos kurios anksčiau nebuvo įprastos, tai humanitariniai veiksmai ir plėtros veiksmai. Tai suvoksime, kad situacija daug kompleksiškesnė, sudėtingesnė negu anksčiau. Kaip kolega minėjo, tai ne tik ES, bet ir kitų institucijų strategija. Pavyzdžiui, jungtinės tautos norėtų konfliktų prevenciją padaryti savo prioritetu. E, Pasaulio bankas taip pat rengia dokumentą Kelias į taiką. Jeigu panagrinėtume tą dokumentą, tai pagrindinė išvada, kad turime reaguoti visomis konflikto fazėmis ir mums reikia kompleksiško atsako. Tas pats, kas Europos strategijoje. Panašios refleksijos vyksta ir valstybėse narėse. Vokietija atliko šios koncepcijos analizę. Joje dalyvavo ir generalinis direktoratas. Bendradarbiaujame ir su pilietinė visuomenė. vis labiau įtraukiame pilietinę visuomenę, kad e, pilietinė visuomenė dalyvautų ir parengiant koncepciją, ir stebint ją įgyvendinant. Prizma tai e, platforma, kurią naudojam, naudodamiesi mes e, stebime krizės, e, bendradarbiaujame su komisija, su taryba ir su parlamentu ir su parlamento pareigūnais. Struktūra turi būti kompleksiška, įtraukti visas institucijas. Nekeičiame institucijų įgaliojimų, bet norime, kad operatyviniu požiūriu dirbtume ranka rankon. Paminėsiu tris pagrindinės temas. Pirmoji - konfliktų prevencija. Parengėme koncepcijos dokumentą, kuris dabar aptariamas taryboje. Išdėstytos kelios idėjos. Politinės diskusijos dėl konfliktų prevencijos. E, labai svarbu politiniai veiksmai iš anksto, dar iki konflikto. Norime, kad taryba tuo užsimtų. Norime įsteigti konfliktų prevencijos tinklą visoje Europoje, visose institucijose, kurį sudarytų aukšto lygio pareigūnai, panašiai kaip Vokietijoje. Toks tinklas užtikrintų sąsajas tarp institucijų ir ES valstybių narių. Taip pat norime didinti konfliktų analizės gebėjimus. Reikia suvokti dėl ko kyla krizė, kaip jinai plėtojasi. Ir mes turime susikurti savo gebėjimus, atlikti konflikto analizę, o ne tel, pasitelkti tos gebėjimus kažkur iš šalies. Taip pat e, su komisija norime labiau derinti politiką ir programas, nes abi sritys yra svarbios. Tai vėl ta pati idėja - centro mazgo, tam tikro idėjų mazgo e, sumanimas. Konfliktų prevencija yra susijusi ir su rinkimais, rinkimų stebėjimu. Čia parlamentui tenka svarbus vaidmuo. Verta į tai koncentruotis, kai kalbame apie konfliktų prevenciją. Kiekvienai valstybei e, e, rinkimai yra kritinis taškas, taigi norime ir su jumis dirbti, dirbti iš anksto, surenkti mokymų, pavyzdžiui, dėl rinkimų stebėjimo Zimbabvėje ir aptarti, kokie opus potencialiai konfliktiški klausimai yra svarbus. E, su parlamento nare Šakė taip pat aptarinėjome, nes jinai dirbo Kenijoje su rinkimais. E, valstybės narės remia mūsų platformą PRISM, suteikia savo ekspertinių žinių, bet ir kitų priemonių. Pirmoji priemonė yra pagrindų sutartis. Norime padėkė, padėkoti parlamentui, nes jūs nusprendėte skirti tą biudžetą. Nedidelis biudžetas, bet leidžia finansuoti mums tarpininkavimo veiklą ir taikos skatinimo taiklą. Ir antroji priemonė, kurią parengėme kartu su FTB, Ermes ir finansuojame mm, finansuojame tarpininkavimą užsienyje, trečiosios šalyse, pavyzdžiui, Centrinėje Afrikos Respublikoje ir Afrikos Sąjungoje mes galėjome pasiūsti ekspertą, kuris dirbo tiesiogiai su prezidentu ir mes finansuojame kitas diskusijas. Dabar trumpai užbaigiu. Paskutinis klausimas - stabilizavimas. Nauja koncepcija, kurią mes parengėme neseniai. Stabilizavimas - tai priemonė užkirsti kelią konfliktui dar prieš jam užsimesgant. Mes pasitelkėme valstybių narių ir ES ekspertus tose vietose, kur gali kilti konfliktas ir panaikinti konflikto priežastis. Pavyzdžiui, centrinėje malio dalyje mums pavyko pasiekti gerų rezultatų panaikinant krizės pagrindinės priežastis. Ačiū. Kolegos, mums uh, liko 10 minučių ir trys kalbėtų, keturi. Taigi, dvi, trys minutės kiekvienam ir pradėsime nuo ponios post. Labai ačiū už labai svarbę informaciją. Aš būsiu pranešimo apie ES gebėjimų didinimą sprendžiant konfliktus ir aš su jumis susisieksiu viso proceso metu. Ar gerai? Šią savaitę e, vyko posėdis su Europos e, e, taikos kūrimo proceso biuru ir aš toliau su jais palaikysiu kontaktą Ir e, taip pat matau, kad e, mes turime vieną iš šešėlinių pranešėjų. Mes turime mm, e, veiksmų planą ateičiai. Kalbėjome apie valstybės narės ir ankstyvo perspėjimo instrumentą. taip pat moterų įtraukimą. Ir apie, e, kalbėjome apie ilgalaikės e, politinius tikslus. Taip pat apie geresnį e, koordinavimą ir apie tuos, kurie dirba vietoje ir taip pat norą m, užkirsti kelią konfliktų prevencijai ir e, taip pat investuoti į tai. Taip pat kalbėjome apie tarpininkavimo mokymą ir um, tą darimą tarp parlamentarų ir taip pat kalbėjome apie konfliktų prevencijos mokymus platesniu mastu ir aptarėme prekybą ir uh, visus aplinkosaugos aspektus ir kalbėjome apie poreikį analizuoti gerus rezultatus, pasižiūrėti, kas funkcionuoja ir kas ne. Ir apie um, susitaikymą. Ir apie poreikį sukurti pasitikėjimą. Taigi, trumpai stengsiuosi. Būtent nuo to mes pradėjome Taigi mes turime pradėti e, nuo ataskaitos rugsėjai ir aš jums tą pranešimą, e, aš jums pranešiu apie tai. Taip pat kalbėjome apie tai, kad labai svarbu sustiprinti ir užtikrinti mokymus e, dėl demokratijos ir ES vertybių. Ponas Falero. Pone Falero. Taip, aš norėjau jūsų paklausti apie gairias, ar neturėtume tokių dalykų ir Europos lygmenių organizuoti. Mes turėtume su tuo dirbti ir Europos parlamente. E, ir galbūt vokiečiai galėtų šitą idėją iškelti e, taryboje. Aš žinau, kad užsienio reikalų ministras Gabriel sakė, kad reikia PESCO plus e, pilie, pilie, civilinio saugumo srityje. Taip pat premjeras Marsen minėjo, kad reikia civilinio taikos korpuso. Šitą idėją buvo išlietota jau 1994 metais. E, tai padarė Aleksandr Langel. Ir ji buvo toliau e, plėtojama galimybių studijoje, mes čia turime ją parlamente. Mes galėtume jums ją e, dabar perduoti, jeigu jos neturite. Ir, na, aš esu iš Švedijos ir mes jau keletą kartų esame tai aptarę e, Švedijoje ir galė, galbūt galėtume dirbti kartu. E, vokiečiai ir Švedijai galbūt galėtų dirbti kartu ir mes galėtume tai tą idėją tiesiog įrodyti ES lygmenių. Taip pat reikia dar uh, E, pasimokyti ir kalbant apie mūsų užsienio politiką. Dabar dėl konfliktų prevencijos e, labai dažnai daugelis žmonių to nemato, nebent e, tuo atveju, kai tai yra sėkminga. Nes tikrai turime daugybę sėkmingų istorijų, tačiau apie jas mes nieko nežinome. O čia parlamente mes daugiau, daugiausia kalbame apie gynybą, taiką. Ir manau, kad bendras tikslas yra uh, taika, kai kalbame apie gynybą ir saugumą. Ir kartą man buvo labai įdomu ehm, na, aš skaičiau dokumentą ir mes kas kartą stengdavomės pakeisti tą dokumentą um, dokumente žodį defense, žodžiu peace, gynyba, e, žodžiu taika. Ir visiškai kitoks požiūris tada, kai, kalbi, e, kai galvoja apie taiką vietoj gynybos. Tris minutės turiu, taip? Ir manau, kad mes turime dabar e, stabilumo ir taikos e, priemonę. Kaip manote apie tai? Galbūt tai būtų geriau. Labai ačiū. Galėčiau labai daug e, komentuoti, tačiau nedarysiu to. Bet kokiu atveju, ponė Lozing, aš norėčiau prisijungti prie to, ką sakė ponia Valero e, ką tik. Na, o kalbant apie perkelimą E, Europos politikos e, pereimą prie saugumo politikos. Tai reiškia, kad mes turėtume e, šiek tiek atsitraukti nuo civilinio požiūrio. Ir ponia Mogherini pateikė labai įdomią pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės. Ir šiuo atveju mes net negalėtume, mes kalbame apie partnerės armijas, kurias galėtume aprūpinti karinėmis priemonėmis. Ir taip pat mes Europoje galėtume kalbėti apie skirtingus užsienio politikos instrumentus. Mes galėtume pakalbėti apie E, apie tai, kaip mes galėtume šitą priemonę pasauliniu mastu paskatinti. Tačiau taip pat labai svarbu, kad šitie, e, šitos priemonės e, labai gerai susijusios su kitais, e, su kitomis 20 priemonių, civilinėmis priemonėmis arba prevencinėmis priemonėmis, kurios iki šiol dar nebuvo naudojamos. Ir manau, kad e, mums labai svarbus priemonės, tokios priemonės kaip, pavyzdžiui, tarptautinė susitaikymo komisija, taip pat e, vaikų, kareivių vaikų apsauga ir panašiai. Manau, kad Taip vystant e, Europo, vystantis Europos Sąjungoje, mes turėtume domėti šitomis priemonėmis ir turėtume dar kartą paminėti, kad e, na, tas puodas nėra e, neišsemiamas. Jeigu leidž, skiriama daugiau vienai sričiai, tai kitoje srityje visada, srityje visada lieka mažiau išlaidų. Ačiū. Hey, colleagues, I've been informed that the interpreters are about to leave. It's 12. Kolegos, kadangi 12.30 mane informavo, kad vertėjai turės, turi jau baigti darbą, tai dabar turite kalbėti tik tais gimtają kalbą. Ir um, negalite kalbėti gimtą kalbą, galite kalbėti tik tais anglų kalbą tai buvo mano kalėdinė dovana. Aš esu socialdemokratų narys iš Vokietijos ir aš turiu konkretų klausimą, kaip tai buvo minėta. Ir vertėjai nori Jūs informuoti, kad dėl vykstančių darbo ginčių mes turime nutraukti paslaugos teikimą lygiai numatytų laikų. Uh,